Vėl pratėsime e, moterų teisų komiteto posėdį ir pradedame mūsų atskiro posėdžio e, darbo atvarkę. Antras punktas e, - darbo atvarkės tvirtinimas. Paprašyčiau parlamentarų pažvelgti darbo atvarkę, kadangi yra šiek tiek pasiūlymų ją pakeisti. 13 klausimas. Pateiktas pasiūlymas e, jį visiškai išbraukti. Pone Gurmai yra atsakinga už e, AFKO komiteto lyčių lygybės klausimus ir ji nusprendė, kad nereikia teikti jokių pasiūlymų da, pakeitimų dabar. Todėl 13 punktas būtų išbraukiamas iš darbo atvarkės. 14 punktas. Pone Zaborska. Taigi vėl ponios Zaborskos prašymų yra nuspręsta šį klausimą atkelti į, nukelti į kitą posėdį. Taigi, keturioliktasis klausimas atidedamas. Penkioliktasis punktas. Pono, ponios Jana Kudakis nuomonė vėlgi yra nukeliama į kitą posėdį autorės prašymu. Taigi apibendrindama galiu pasakyti, kad 13 punktas išbraukiamas, 14 ir 15 punktai nukeliami kitam posėdžiui. Ir jeigu bus pasiūlyta jokių kitų pakeitimų, jeigu nebus pasiūlyta jokių kitų pakeitimų, mes galime darbo atvarkę su šiais mano išvardintais pakeitimais priimti. Trečias darbo atvarkės punktas - pirmininkės pranešimai. Du klausimus norėčiau Jums pristatyti per du susirinkimus. E, kolega, kolegos prašė, kad tai padaryčiau. Lapkričio 30 dieną, tai yra rytoj, tarp parlamentinis komitetas organizuoja klausimą, kuriame bus kalbama, kaip palengvinti mm, Europos šeimų e, gyvenimą. Toks renginys e, vyks rytoj ir raginu visus parlamentarus ten dalyvauti. Dar e, vienas viešasis klausimas įvyks gruodžio e, pirmą dieną nuo 15 val. iki 18.15. .15. Taigi viešas klausimas, kurį organizuoja žuvininkystės komitetas E, moteris ir e, nesubalansuota e, žuvininkystės raida. Visi, kam rūpi ši tema, kviečiami dalyvauti šiame klausime. Ketvirtas punktas - posėdžių protokolai. Rugsėjo 28-29. Jeigu niekas neturi pakeitimų, šiam protokolui, o protokolas jums įtrauktas į dosiją. Pažymėsiu, kad šis protokolas tvirtinamas, patvirtinamas. Toliau pereiname prie penkto darbo tvarkės klausimų. ES Romų įtraukties strategija. Labai įdomi tema, nepaprastai aktuali tema, Libe komitetas jį, e, šį pranešimą e, rengė, atsakinga pranešėja. Libe komitete yra ponė Livija Jaroka. Labai džiaugiamės, kad ponė Jaroka atėjo dabar į mūsų komitetą ir pristatys pranešimą bei pakeitimų pasiūlymus. Balsavimas mūsų komitete įvyks rytoj. Suteiksiu žodį poniai Jarokai. Prašom. Thank you, Madam Chair. You are extremely kind. I... Ačiū, panė pirmininkė, jūs labai maloni. Aš iš tiesų neišnaudosiu daug jūsų laiko ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad man didelė garbė kaip lybė pranešėjos, pranešėjai kalbėti šiame komitete. Mes e, e, pastebėjome, kad šitas komitetas kaip tik e, labiausiai dirba remdamas lyčių lygybės klausimus. Ir tai yra e, vieni iš labai svarbiausių klausimų. Ir aš e, labai lengvai apsisprendžiau iš tiesų parengti šį pranešimą ir remtis jūsų patirtimi bei informacija. Aš e, bandžiau e, ką įtraukti į šitą pranešimą, kaip jūs paskaitysite beje. Tai yra daug e, teisinės argumentacijos, tai būtent dėl teisinio pagrindo Europos lygių Ten e, yra aprašoma, kaip institucinė sąranga turėtų atrodyti, e, kokie, e, kokios politikos rekomendacijos turėtų būti, kokios strateginės rekomendacijos. Ir mūsų komitetas iš tiesų negalėjo daug įtraukti tų pasiūlymų į pranešimą. Tačiau bet kokią atveju mes pateikėme svarbios informacijos, kurie pateikė parlamentarų grupė. Tai būtent, kaip pastebėjome, Rom moteris yra patyrę, tiksliau, labai didelį nedarbą tai yra 60 procentų jų negauna darbo. Tai būtent tai yra didžiulis e, neigiamas poveikis jų šeimoms ir jų vaikams. Ir tos Romų šeimos yra iš tiesų labai pažeidžiamos, nes jos neturi nei darbo, nei maisto. E, ir jos turi mažiau galimybių negu vyrai. Taigi, vadinasi, e, tie žmonės, tos moteris yra diskriminuojamos Ir tos diskriminacijos mes negalime palyginti su vyrų diskriminacija iš tos pačios etninės grupės arba kitų etninių mažumų. Taigi, mm, kaip mes pastebėjome, tai yra labai didžiulė diskriminacija jų gyvenime. Todėl mes siūlome penkis pakeitimus lybė komiteto tekste. Pirmas yra susijęs su labai stipriomis paskatomis pat, pat, patiems susirasti darbą, patiems įsidarbinti ir integruotis į darbo rinką, nes būtent, kaip pastebime, Romų šeimos kenčia nuo didžiulio nedarbo. Net jeigu vyrai, pavyzdžiui, nėra darbo rinkoje, nedalyvauja joje, tyrimai rodo, tai daro didžiulę įtaką, didžiulę neigiamą įtaką Romų šeimoms. E, nes e, būtent e, tokiu atveju sunku išlaikyti šeimas ir dalyvauti darbo rinkoje. Ir tos šeimos tampa labai pažeidžiamomis. Todėl mes turime sukurti tokią strategiją, kad Romų moteris taptų darbo rinkos ir visuomenės dalyvėmis, nes galėtų pasirūpinti ir savo vaikais, ir savo šeimomis. Nes yra labai sudėtinga iš tiesų išlaikyti Romams savo šeimas, todėl e, dauguma jų vaikų yra institucionalizuojami, tai ta prasme jie patenka į prieglaudas arba kitas institucijas. Tai vadinasi, mes norime e, e, pasiekti, kad šitos šeimos taptų tvaresnėmis dalyvėmis darbo rinkoje. Ir mes, mes norėtume, kad būtų užmesgamos atitinkamos partnerystės, kuris padėtų tom šeimoms išsilaikyti vandens paviršiuje, kad e, būtų Romų moterų organizacijoms padedama. Taip pat mes manome, kad vietos lygmenių, e, nacionalinių ir tarptautinių lygmenių yra labai svarbu, kad moteris e, taip pat galėtų priimti sprendimus arba dalyvauti juos priimant. Nes jos yra ne tik tai svarbus dalyviai šeimose, bet jos galės tapti ir e, e, dideliais veikėjais, didelėmis veikėjomis, taip pat ir vietos bendruomenėse bei kitų lygmenių. Nes, e, kaip matome, vis dėlto, kad e, Romų moterų organizacijos veikia nelabai veiksmingai, tačiau tos, kurios veikia, jos e, e, gali pasiekti tam tikrų teigiamų rezultatų. Trečias dalykas yra susijęs e, e, su tuo, kai aš pradžioje sakiau, kad menkai galėjome informacijos traukti į šitą pranešimą. Nes jau lybės pranešime jau buvo iš tikrųjų įtraukti tie klausimai, aptarti dėl lyčių lygybės ir dėl įtraukimo į darbo rinką. Čia e, mes turėtume ir įtraukti ir lybės komiteto pranešimo nuomonės būtent dėl to, kad būtų mažinama jų diskriminacija ir didinama socialinė integracija. Kitas dalykas, tai e, yra duomenys, kurie buvo surinkti remiantis e, lytimi. Čia, pavyzdžiui, arba mm, turint, turint omenyje Romų šeimų strategijos e, tyrimus mes turėtume parengti tam tikrą e, poveikį vertinimo studiją ar tyrimus, būtent kad e, tokios strategijos būtų pagerinamos ir atnaujinamos. Apie tai kalbama jau 20-30 metų ir iki šiol nieko kol kas nepadaryta, bet, bet čia to būtinai reikia, tokių tyrimų. Ir aš norėčiau pakviesti jūs rytoj, aš žinau, kad e, jūs iš esmės domitės akademiniais rezultatais, akademinių tyrimų rezultatais. Uh, ir e, keli akademikai, e, kurie dirba Bulgarijoje, e, tyrinėdami Romų moterų padėtį. Tai Dominika Rosi jau 15 metų Vengrijoje, Italijos stovyklose tyria Romų moterų padėtį. Jie tai perskaitys tie, tie mokslininkai pranešimus ir aš norėčiau pakviesti jūs visus į Lybę komiteto rengiamus klausimus Tai būtent e, ir šitie klausimai truks e, gruodžio pirmą dieną iki pietų. Labai ačiū, ponė Jaroka. Komiteto vardu dėkoju už tai, kad mus pakvietėte dalyvauti rytoj po pietų renginyje. Taip pat noriu padėkoti poniai Jarokai. Mes žinome, kiek kompetencijos ir e, turi ponė Jaroka šioje srityje ir kiek ji yra padariusi. E, ji puikiai pažįsta e, Romų gyvenimo sąlygas bendrai, žino jų bedarbų, e, nedarbystės problemas, e, išsilavinimo stokos sukeliamas problemas. Todėl mes labai džiaugiamės, kad ponė Jaroka konkrečiai išanalizavo Romų moterų padėtį ir vaikų padėtį. Šiltai dėkoju už tai ir aš dabar suteiksiu žodį visiems parlamentarams, kas tik nori pasisakyti. Pirmiausia, ponė Kornelisen. Prašom. Um, thank you very much. Um, thank... Ačiū. Ačiū, ponė Jiroka. Tai iš tiesų uh, puikus pranešimas. Jūs uh, iš tiesų esate ekspertė ir čia uh, žinote, ką pasakyti šitame pranešime. Aš manau, kad aš galiu pritarti visiems tiems pakeitimams. E, vienintelis dalykas, kurio man šiek tiek trūksta, e, manau, kad būtų labai svarbu įtraukti kažkokią informaciją apie gerosios praktikos pasikeitimą. Nes e, e diskutuojant e, E, su Niderlandų atstovais, čia iš tikrųjų ten nėra per daug romų, ten neturi per daug problemų, nes e, iš, e, pastebima, kad yra tam tikri stereotipai ir įmantis, sakykime, tam tikros praktikos ar tam tikrų veiksmų reikia pašalinti tos stereotipus. Ir m, mm, todėl mums reikia naudotis tą gerąją praktiką, kurią, pavyzdžiui, pasižymė ir Niderlandai, ir tai platinti ją. Uh, savivaldybių lygmenių, nes būtent savivaldybės kaip tik ir gali geriausiai pasikeisti e, tokią informaciją. Ir būtų labai e, smagu, jeigu tokią informaciją būtų galima įtraukti į pranešimą. Ir dar tik norėčiau trumpai paklausti dėl e, procedūros susijusios su tais pakeitimais, nes aš nelabai supratau. Tai yra tokie pakeitimai, kurie bus pateikti lybė komitetui. E, tačiau mes dabar balsuosime e, dėl jų. Aš, ne, aš dabar noriu paklausti, ar čia yra e, kokia galimybė mums pateikti kokiu nors pakeitimu. Nes iš esmės aš nedalyvau koordinatorių posėdėje, bet nu, norėčiau sužinoti, ar, ar galima pateikti pakeitimus. Ačiū, ponė Kornelisen. Nikola Paik iš komisijos, prašom. You, Chair, like to... Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Livijai Jaroko už atliktą darbą, rengiant šį pranešimą ir apskritai už jos darbą šiame komitete, parlamente, bandant pristatyti Romų bendruomenės padėtį. Komisija turės ir daugiau galimybių pasisakyti, ypatingai e, kai komisarė dalyvaus Libė komiteto posėdėje. Taigi šį kartą aš galbūt tiesiog komitetui pristatysiu šiek tiek informacijos apie vykstantį darbą, konkrečiau apie pačius Romus. Mes žinome, kokia didžiulė yra diskriminacija, su kuria jie susiduria ES visose valstybėse narėse didelė dauguma Romų gyvena marginalizacijos ir skurdo sąlygomis. Bet vis tiek didžiuojamės, kad ES 2000 metais patvirtino direktyvą, kuri skirta kovai su diskriminacija racinių, ra, rasių pagrindų. Visi teisės aktai skirtini, skirti kovai su diskriminacija gali teikti daugiau informacijos apie, nuke, apie teikti informaciją nukentėjusiesiems arba tiems, kurie susidūrė su diskriminacija, tam, kad būtų taikoma nediskriminavimo politika valstybėse narėse. 2008 metais komisija paskelbė teisinių dokumentų finansavimo galimybių analizę, taip pat įvairių mechanizmų analizę ES lygmenių kurios gali padėti valstybėms narėms imtis įvairių priemonių integruoti Romų bendruomenę. Na ir diagnozija buvo štai kokia. Priemonių yra, tačiau daug ką reikia nuveikti ir valstybėms narėms, ir ES tam, kad tos priemonės būtų veiksmingesnės. Šiuo metu balandžio mėnesį mes panalizavome, kas buvo pasiekta, per, ko buvo pasiekta per dviejus metus. Na ir pirmąjį kartą komisija paskelbė komunikatą, kuris konkrečiai yra skiriamas socialiniai ir ekonominiai Romų integracijai. Šiame pranešime ir akcentuojame, kad ypatingai 2008 metais labai svarbu lyčių integracija. Ir kaip ponė Jaroka kalbėjo, Romų bendruomenės moterys, mergaitės susiduria su ypatinga diskriminacija ir turime suprasti, kad reikia kovoti su šia diskriminacija. Matome tokių pavyzdžių kai yra didžiuliai nedarbo lygiai, yra daug būtinio smurto apraiškų ir kitokių problemų. Taigi labai svarbu, kad e, mūsų darbe nemažas dėmesys būtų skiriamas ir lyčių aspektų ir ypatingai dirbant lyčių lygybės klausimų. Rugsėjo mėnesį patvir... E, komisija patvirtino lyčių lygybės strategiją ir pirmas dalykas yra ekonominis nepriklausomumas. Uh, Ekonominis nepriklausomumas ir vyrams, ir moteriams leidžia patiems e, formuoti savo ateitį. Europa 2020 šioje strategijoje taip pat e, kalbama apie tai, kad 71 procentas Romų e, visuomenės atst... žmonių turi būti įdarbinti. Kol kas tokių rezultatų mes tikrai nepasiekėme. Na ir ypatingai moterys migrantės ir imigrantės susiduria su uh, nedarbo ir skurdo problemomis. Kaip žinote, Europos komisija rugsėjo mėnesį nusprendė parengti vidinį mechanizmą komisijoje, kurio tikslas būtų pažiūrėti, kaip valstybės narės naudojasi struktūriniais ir kitais ES fondais tam, kad būtų galima paskatinti Romų integraciją. Na ir rezultatai bus pristatyti Libe klausimuose, bet mes bandome jau šių metų pabaigoje įvertinti tos analizės rezultatus. Na, o balandžio mėnesį komisija pateiks komunikatą, kur bus kalbama apie ES e, Romų integracijos strategijų pagrindus. Na ir tikimės, kad strategijoje 2020 valstybės narės užsibrieš tikslų dėl švietimo, užimtumo, skurdo mažinimo ir kitose srityse. Ir ten ypatingas dėmesys bus skiriamas pažydžiamiausiams grupėms, tokiams kaip Romų bendruomenė. Taigi šio komiteto ir ypatingai ponios Jaroko darbas bus labai svarbus. Dėkoju. Ačiū ponė Paiks už šią informaciją ir prieš suteikdama žodį ponė Jerokai, aš e, e, gavau informacijos e, apie ponios Kornelisen klausimą. Mūsų komiteto e, koordinatoriai birželio mėnesį nusprendė, kad nereikia renkti atskiros nuomonės. Užtektų čia priimti pakeitimų pakeitimus, projektus, kurie vėliau būtų tiesiogiai apsvarstyti Libe komitete. Ir mes būtent tą padarėme. Taigi formaliai mes galime pateikti pakeitimus ir e, persiųsti juos Libe komitetui, kurie yra peržiūrimi. E, pakeitimų pateikimo terminas yra sausio pradžioje Libe komitete, jeigu ketiname balsuoti Libe komitete vasario mėnesį. Dabar suteiksiu žodį baigiamiesiams komentarams. Pone Jarokai, prašau. Much, Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, man e, labai smagu ir labai, ir labai jaudina visi, visi jūsų pasakymai, visi, visi jūsų pastabas susijusios su šiuo pranešimu. Taigi, e, e aš laukiu, e, ką per artimiausius mėnesius mes galėsime pasiekti šio dokumento, kurį jūs turite dabar visi. Dabar tik tai keli žodžius norėčiau pasakyti. E, E, vienas iš esminių elementų yra mano, e, mano pranešime be ekonominių e, argumentų. Tai būtent yra, kad Romai, Romas turėtų būti suteikta galimybė gyventi jų darbą, gauti, gyventi jų gyvenimą, gauti darbą ir gyventi tam tikromis tinkamomis sąlygomis. Čia dabar atkreiptinas dėmesys į nediskriminavimo direktyvos nuostatas, kurios yra susijusios su Romais ir kitomis etinėmis grupėmis. Taigi, e, vis, vis šis Romų klausimas gali būti suprastas tik tuo atveju, jeigu yra atitinkama direktyva ir jeigu yra taikoma. Ir tai gali būti pasiekti tik tada, kai e, šis komitetas e, paskleis tam tikrą žinią po visą Europą, kad Romams yra sutiktos vienodos sąlygos kaip ir visiems. Visiems piliečiams yra suteikiamos vienodos sąlygos. Ir tai yra puikia galimybė pritaikyti tam tikras priemonės, kurios e, palengvins šitą e, diskriminacinę situaciją e, kurie dabar atsidūrė Romo moteris. Ir visi mes esam suinteresuoti paskleisti šią žinią kuo garsiau ir kuo plačiau. Ir kitais metais šis komitetas kaip tik lankydamas atinkamose šalyse ir taip pat skleis tą žinią. Todėl aš norėčiau pasiūlyti pažvelgti išsameu E, kągi galėtų nacionalinės institucijos pasiūlyti, kaip vietoje galime spręsti šį diskriminacijos klausimą. Stūtakė. Labai ačiū, ponė Jaroka. Balsuosime rytoj dėl pasiūlymo pakeitimams Libo komiteto pranešimai. Toliau mūsų darbo atvarkėje šeštas punktas. Moterių skurdas Europos Sąjungoje. Šį pranešimą mes dirbame, rengiame pagal 50 darbo tvarkos taisyklę kartu su užimtumo komitetu. Pone Plam yra atsakingoji pranešėja atstovaujantį mūsų komitetui, o užimtumo komitetui atstovauja pone Zimmer. E, moterų skurdo klausimas yra aktualus visame pasaulyje. Skurdas yra tarsi feminizuojamas. Skurdas feminizuojamas net ir pačioje Europos Sąjungoje. Dabar aš norėčiau suteikti žodžiai poniai Plamb, kad ji galėtų pristatyti šį klausimą. Prašom. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nuo pat pradžios norėčiau Jums pasakyti, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę e, renkti pranešimą šią labai svarbę temą, kuris turėtų būti svarstomas ES lygiu. Tai pranešimas mūsų pačių iniciatyva ir aš noriu visiems jums padėkoti už paramą organizuojant viešai klausimą rugsėjo mėnesį šią labai aktualią temą. Dėl pranešimo. Žinoma, aš turėjau e, vadovautis Europos parlamento darbo tvarkos procedūra. Todėl nusprendžiau dabar jums pristatyti keletą pagrindinių aspektų, mano nuomonė, apibrėžiančių ES veiklą. Ir šias išvadas aš padariau po e, viešojo klausimo apie moterų skurdą Europoje. Pirmiausia, skuras, e, skurdas yra 3G e, dimensijos - geografinis, generacijų ir lyties - gender angliškai. Antras dalykas - dabar mes jau e, patekome į tokias aplinkybės, kai visos valstybės narės turi imtis finansinių, ekonominių ir socialinių drausminimo priemonių, griežtinimo priemonių. Todėl reikia labai išsamios analizės prieš pritaikant tas e, drausminimo priemonės. Be abejo, reikia atsižvelgti ir į lyties aspektus. Šiandien moteris tampa restruktūrizavimo aukomis, ypač valstybinėme sektoriuje, kur karpomas biudžetas, jos netenka darbo ir ir e, krizė e, daro poveikį vyresniems žmonėms ir neįgaliems žmonėms. Bendrai kalbant, taip yra pažeidžiamos visos uh, jautrios grupės. Trečiasis aspektas būtų susijęs su uh, nuosmukio įvertinimu ir uh, pirmiausia turime galvoti apie labiausiai pažeidžiamas grupės, kurios kenčia dėl daugelio priežasčių. Turiu galvoje jaunus žmonės arba vyresnius žmonės, migrantus, žmonės priklausančius etninėms mažumoms, vienišas motinas, moteris kaimo teritorijose ir panašiai. Mano pranešime yra kalbama apie moterų skurdo uh, aplinką uh, ar bendrą vaizdą. Uh, ir aš bandau įvertinti keletą rūpimų sričių. Pirmiausia, kalbu apie skurdo feminizavimą. Todėl aš siūlau, kad būtų pritaikytos griežtos priemonės. Manau, kad Europos parlamentas kartu su Europos komisija turėtų priimti Europos moterų teisų hartiją. Tokia Europos moterų teisų hartija turėtų būti priimta plačiai tarinti su mumis Europos parlamentu, kad būtų galima pagerinti moterų teisės. Ir be bejonės valstybės narės turės išvelgti į lyčių matmenį rengdamos e, išbridimo iš ekonomikos krizės planus. Antrasis mano dokumento aspektas yra susijęs su darbo politika ir socialinė apsauga. Tai yra reikalinga kovojant su moterų skurdu. Norėčiau paminėti, kad komisija, tiksliau mūsų komitetas, e, pagal sustiprintą bendradarbiavimo tvarką dirba su užimtumo ir socialinių teisų komitetu ir užimtumo komitetas jau parengė nuomonę to, dėl šio pranešimo. Trečias rytis - šeimos ir darbo, šeimos gyvenimo ir darbo suderinimas, ypač tarp moterų, kurios jau gyvena skurde arba kurioms kyla skurdo grėsmė. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu uh, stengtis suderinti e, profesinę karjerą ir privatų gyvenimą. Todėl e, būtina galvoti apie vaikų priežiūros institucijas. Prisiminkime, kokie įsipareigojimai buvo prisimti Barcelonoje 2002 metais. Juose buvo kalbama apie vaikų priežiūrą ir tikslų nustatymą 2010 metams. Tačiau dabar jau tie metai atėjo, bet tikslai toli gražu neįgyvendinti. Ketvirtoji mano dokumento svarbiausia tema yra e, skurdas tarp vyresnio amžiaus moterų. Turime uh, užtikrinti reikalingą socialinę apsaugą moteriams, kurios yra atsakingos už uh, neįgalių, sergančių arba e, vyresnio amžiaus šeimos narių priežiūrą. E, neretai tai yra vyresnio amžiaus moteris ir jų pensija yra nepaprastai maža. Penktoji e, tema yra lytinio ar smurto susijusio su smurto tarp vyrų ir moterų įtaka moterų skurdui. Taip pat yra kalbama apie priekybą žmonėmis. Šeštoji tema - socialinis dialogas pilietinėje visuomenėje ir kovojant su moterų skurdu. Reikia realaus, tvirto socialinio dialogo. O septintaji svarbi tema mano dokumente yra susijusi su finansiniais ištekliais, kurie yra reikalingi tam, kad galėtume kovoti su skurdu. Čia aš paminiu struktūrinius fondus ir ypač Europos socialinį fondą. Be to, aš išskiriu e, specialias programas, kurios turėtų būti finansuojamos bendrai, kad moteris būtų aktyviai įtraukiamos, integruojamos į darbo rinką. Be to reikėtų numatyti reikalingą kvalifikacijos keitimą, rengimą, galvojant apie ES 2020 strategiją ir žaliųjų darbo vietų poreikį. Be abejo, aš dabar esu pasirengus išklausyti jūsų visų ir esu pasirengus su šešėliniais pranešėjais bendradarbiauti ir diskutuoti. Aš dabar išklausysiu jūsų svarstymų, jūsų pakeitimų ir norėčiau paminėti, kad kadangi turiu laikytis nustatytos darbo tvarkos, Ir aš pati turiu pateikti daug pakeitimų šiam pranešimui. Noriu visiems padėkoti, lauksiu jūsų komentarų. Šia labai svarbia tema. Ačiū. Ačiū, ponė Plam. Dabar žodis parlamentarams. E, kalbėtojų sąraše. Pirmoji užsirašiusi yra ponė Kadinska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, ja pragnę zabrać głos w imieniu mojej koleżanki. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti kolegės Barbaros Materos vardu. Ji yra šešėlinė pranešėja iš APP, rengiant šį pranešimą. Pone Matera nekalba lenkiškai aš nekalbu itališkai, taigi jos komentarus perskaitysiu angliškai. Strategijos 2020 e, reikia integruoti ir kovą su skurdu. Ir tai yra ypatingai aktualu, kalbant apie lyčių lygybės politiką ir atsižvelgiant į dabartinę ekonominę ir finansinę krizę, kuri persekioja Europą ir ne tik Europą. Moterų pažeidžiamumas sukelia didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką. Dėl to mums svarbu imtis veiksmų, rengiant strategijas ir programas. Pranešimas, pranešime dėl įvairių priežasčių yra vertinamas e, skurdas ir moterų padėtis. Reikia pasirūpinti, kad būtų užtikrinta švietimas, mokymas, prieiga prie socialinių išmokų. Taip pat e, švietimas, kalbų mokymas ir taip pat vaikų priežiūra tinkama. Taip pat svarbu, kad e, moterų teisės būtų užtikrinamos ir per teisinę pagalbą, jeigu nu, nukenčia jos nuo uh, E, susiklošysių situacijų, nuo prikabėjimo darbo vietoje, nuo smurto iš sutoktinio pusės. Taigi tikrai reikalinga moterų teisų hartija, nes mūsų teisės yra tokios pačios kaip ir vyrų, tokios pačios kaip mūsų tėvų ir sūnų, sūnų draugų ar darbdavių. Taigi mes turime, mums turi būti užtikrintas žmogaus orumas. Na ir labai svarbu, kad būtų pripažįstamos moterų teisės visose valstybėse, kad būtų įgyvendinama lyčių lygybės politika ir kad būtų kovojama su situacija, kai moterų skurdas yra didesnis nei vyrų skurdas. Taip pat e, labai svarbus moterų vaidmuo yra įvairiose ūkio sektoriuose, kaimo plėtros sektoriuose. Ir mes privalome pasirūpinti savimi ir savo vaikais. Mes keliaujame į vairias valstybės ir ten ypatingai, kur vietos darbo jėga e, neužtikrina pakankamo ekonominio vystimosi, dėl to mums ten turi būti suteikiamos tokios pačios teisės. Taip pat reikia užtikrinti smurto aukų apsaugą nam, jų namuose ir kitose valstybėse. Taip pat reikia stebėti socialinių ekonominių pasiekmių e, seka ir reikia sukurti, įkurti nemokamą telefono liniją tam, kad būtų galima gauti informacijos gimtają kalbą, pagalbos gimtają kalbą. Taip pat prie konsulatų, ligoninių, atitinkamų valstybinių įstaigų turi būti numatyta tarnyba, kuri padėtų moteriams, suteiktų pagalbą. Taigi turime užtikrinti e, pagalbą moteriams, kurios kenčia nuo chroniškų lygų, nešioms moteriams, ypatingai išvelgiant jų padėtį tokiuose situacijose, užtikrinti jam, joms nors minimalias pajamas. Tokiu atveju. Ačiū uždėstę nuomonę. Pone Maisner toliau. Thank you, Chair. Um, yes, actually, I have been... Ačiū, pirmininkė. Uh, Iš tiesų aš esu Alis šešėlinė pranešėja. Tačiau dabar aš norėčiau e, kalbėti pono e, Antonijo Prapalos vardu, e, FAM komiteto šešėlinio pranešėjo vardu. Ir taip pat norėčiau perskaityti, ką, ką jisai man parašė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą, kuris atspindi lyčių lyčių e, reiškinio ir e, e, diskriminacijos visą kontekstą. Tai visų pirma, mes turime atsižvelgti į, vis, į, visas, į, į visas aplinkybės ir taip pat į paskatas, į visus reakcijos mechanizmus. Būtent, kad pas, padėtume labiausiai pažinčiams moteriams, kad mes galėtume atspindėti moterų poreikius. Ir kad pagerintume moterų gyvenimo kokybę. Aš taip pat manau, kad ši politinė strategija turi atspindėti Europos e, lygidėsiškumo ir e, nediskriminacijos teisės aktus. Būtent e, kalbant apie tai, kad moterų įmonų administracija pagerėtų ir jos nebūtų diskriminuojamos. Tai, tai parašė pana Panova ir aš norėčiau taip pat pridėti vieną dalyką nuo savęs. Aš manau, tai, kai, kai jūs kalbėjote apie šį pranešimą, buvo tikrai teisingi dalykai. Jūs minėjote E, skurdo feminizacija. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu tai paminėti, nes mes galime dabar e, kovoti su skurdu, kuris yra e, būtent taikomas tik tai moteriams. Ir aš manau, kad tai turėtų būti atsispindėti daug labiau šitame pranešime. Ačiū Jums. Ačiū, ponė Maisner. Kitas kalbėtojas, vicepirmininkė Morin Chate. Merci, Madame la Présidente. Euh, le... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmasis punktas, kuriuo aš norėčiau uh, atkreipti jūsų dėmesį, e, yra susijęs su tuo, ką Romana Plom turbūt puikiai žino, bet tai labai rūpi e, moterų teisų komitetui. Mes turime nutraukti moterų skurdą, nes kuo daugiau skurdas plinta, tuo labiau kenčia moteris nuo jo. Vadinasi, e, reikia suprasti, kad moteris tiesiog skursta ir būtent galvodami apie tokią evoliuciją turime imtis konkrečių veiksmų. Tai e, galėtų būti paaiškinama būtent tuo faktu, kad moteris dažniausia yra įdarbinamos E, pagal terminuotas darbo sutartis ir e, be reikalingų socialinių garantijų. Moteris negali e, daugiau patekti į darbo rinką, nes kuo daugiau jų patenka į darbo rinką, tuo daugiau tų, tų terminuotų sutarčių patenka. Ir tada jos neišvengiamai patenka į skurdo grupę. Ir čia mes turime pradėti kovoti e, prieš neligybę tarp vyro ir moters statuso, e, įdarbinant juos darbo rinkoje. Antras punktas, kurį aš norėjau pabrėžti, yra susijęs su Europos 2020 strategija. Per artimuosius dešimt metų, kaip rodo visi tyrimai, mes neteksime maždaug 15 procentų žemos kvalifikacijos darbo vietų. Ir e, bet vietoj jų e, 15 procentų e, aukštesnės kvalifikacijos darbo vietų bus sukurta. Čia vėl turime būti labai atsargus, jeigu mes nesimsime priemonių, kurios yra reikalingos pagal tokį pranešimą kaip šis, ponė Plam. E, tai e, supraskime, kad tie 15 procentų išnykstančių darbo vietų dar kartą e, turės tiesioginės įtakos moterims. Ir vėlgi moteris taps tų darbo vietų, žemos kvalifikacijos darbo vietų nikimo aukomis. Antras punktas. Strategijoje Europa 2020 yra kalbama apie bendrą darbo jėgos kvalifikacijos kelimą. Apie tai aš ką tik kalbėjau. Ir e, žinodami, kad tai pasitiks, mes turime e, rinkti informaciją nuolat. Jau dabar žinome, kad jeigu mes e, padidinsime kartelę pirminiam e, profesiniam mokymui, tai moteris galės gauti geresnį išsilavinimą ir turės daugiau šansų darbo rinkoje. Tuo pat metu mes turėsime sukurti gerą politiką suderinančią šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą, nes kitaip mes investuosime tuščiai. Moteris negali e, pakeisti savo diplomo darbo rinkoje neretai. Jeigu mes reikalausime testinio mokymo, turime e, kelti klausimą, ar moterys galės e, suderinti e, tris dalykus savo gyvenime - šeimos gyvenimą, profesinį darbą ir mokymasi. Reikia imtis priemonių, kad moteris galėtų e, gauti lankstesnės darbo valandas, kad jos galėtų mokytis visą gyvenimą, kad jos galėtų įtvirtinti savo įgytos patirties vertę ir kad jos e, žaistų pagal vienodas e, taisyklės kaip ir vyrai, išvengdamos socialinių ir ekonominių įtampų. Be to, e, tokiu būdu mes užkirsime kelią moterų patekimui skurdą. Sutak. Labai ačiū. Toliau. Pone Šeškova. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. E, já jsem se... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dalyvavau klausimuose O dabar čia komitete norėčiau irgi tarti keletą žodžių. Galbūt jau esate tai girdėję, tačiau manau, kad neveltui vis tiek mano žodžiai bus pasakyti. Esu iš Čekijos, kur 9 procentai gyventojų kenčia skurdą. Na ir neskaitysiu, daug, neteiks, nepateiksiu daugiau statistinių duomenų, tik tai pasakysiu, kad dauguma neturtingų skustančių žmonių Čekijoje yra vienišos, vienišos motinos arba tėvai. Na ir vienišiems tėvams yra labai sunku gauti gerą darbą darbo rinkoje ir jie susiduria su nemenka skurdo rizika. Vienas iš keturių vaikų Čekijoje gyvena nepilnose šeimose ir 90 procentų atvejų e, tuos vaikus augina vienišos motinos. Ir tai yra didžiulė problema, kalbant apie moterų skurdą Europos Sąjungoje. Vienišų motinų tėvų įsidarbinimo galimybės yra labai ribotos. Viskas priklauso nuo to, kaip jiems pavyks susitvarkyti vaikų priežiūros klausimus. Ir pagal apklausų duomenis vieniši tėvai susiduria su problemomis, bandydami susirasti darbus, kur būtų pritaikytos lankščios darbo valandos arba pasirašant darb, konkrečias darbo sutartis, numatant e, lankstesnės darbo valandas arba laikino darbo galimybės. Taip pat studijos parodė, kad vienišiems tėvams sunku vaikams parūpinti darželius, vaikų priežiūros institucijas, kai jie nori dirbti. Dalis nori, tikrai dalis tų vienišų tėvų nori susirasti darbą, yra norinčių steigti savo įmonės ir nemažai tikrai tokių žmonių yra savarankiškai dirbantys asmenys, ypatingai e, moterų atveju, na, moterys nelabai nori būti priklausomos nuo socialinių pašalpų. Ir čia man labai svarbu yra štai, ką šiame komitete kalbame apie tai, ką būtų galima uh, padaryti, kad moterys turėtų stabilias darbo sąlygas, darbo galimybės. Ir, na, kita vertus, moterys turinčios mažamečių vaikų, kurioms grėsia skurdas dėl to, kad vaiko tėvas, na, jas paliko, vaikų tėvai jas paliko, tuomet tokioms moteriams labai sunku išgyventi ir joms reikia lankstesnių darbo sąlygų tam, kad jos galėtų vėl įsitraukti į darbo rinką. Taigi, mano klausimas yra štai koks. Ar nėra taip, kad mes čia neteisingai kalbame? Kalbame apie nesaugų darbą, bet aš nemanau, kad tai nėra kad, yra ne, tai, kad tai yra nesaugus darbas. Tiesiog tas darbas turi būti ir pakankamai lankstus. Uh, Ir taip pat dažnai reikia pasirinkti darbą nepilnu etatu. Dėkui. Labai ačiū. Pone Leotardžodis. Ja, even heel kort. Ik wil allereerst de rapporteur bedanken, want ik denk dat zij dat het haar. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai, nes iš tiesų jai pavyko paminėti visus punktus, ar bent jau daugumą punktų, kurie gali būti susiję su moterų skurdu. Ir aš manau, kad iš tiesų jį kaip tik palėtė skaudamą vietą ir paminėjo tokius dalykus, kurie mums labai svarbus ir skausmingi. Ir e, aš bet kokiu atveju tai paremsiu šias mintis, kurios išdėstas šiame pranešime. Tačiau aš norėčiau e, labiau pabrėžti vieną dalyką. E, čia jis iš tikrųjų paminėtas yra pranešime ir labai aiškiai, dėl to aš džiaugiuosi. Būtent aš norėčiau e, pasakyti, kad e, pagyvenusių moterų skurdas yra labai didelis. Būtent susijęs su ekonomikos ir finansų krize. Ir kaip tik šiame kontekste matoma, kad būtent nuo tos krizės nukentėjo pagyvenusios moteris, būtent restruktūrizavus socialinę sistemą. Čia ypač e, skausmingai tai pajuto pagyvenusios moteris, kaip jau minėjau. Ir jeigu mes norėtume vėl įtraukti į darbo procesą, į darbo rinką pagyvenusias moteris, mes turėtume aiškiai pasakyti pranešime, kad e, labai daug pagyvenusių moterų mielai pradėtų dirbti. Tačiau yra ir tam tikra kultūrinė problema būtent, kad e, darbo rinkoje diskriminuojamos pagyvenę žmonės. Ir aš e, šiame kontekste aš pasistengsiu pateikti kelis pakeitimus e, susijusius su žalia knyga dėl pensijų ir aš maičiau susijęti šios dalykus, tai būtent mūsų pranešimą ir žalia knyga dėl pensijų. tai mes dar aptarsime per atinčius mėnesius. Ačiū. Ačiū, ponė Leotard. Ir dabar suteiksiu žodį komisijos atstovai. Pone, pone, atstovai ponė Pareskavai. var eh, inte närvarande från... Nėra komisijos atstovų. Jeigu pamatysim, ką kitą iš komisijos suteiksim žodį po to. O dabar ponas Šimanski užsirašė kalbėti. Prašom. Przewodnicząca, ja w nawiązaniu do wypowiedzi poprzednich. Ačiū, panie pirmininkė. Kaip ir mano ankstesnė kalbėjusi kolegė, aš taip pat norėčiau e, pasidžiaugti pranešimu ir taip pat pateikti keletą pastabų dėl vienišų motinų. E, e, tai yra didelė problema daugelį valstybių, ypač e, Lenkijoje ir naujose ES valstybėse narėse. Tai būtent tai yra alimentų klausimas. Buvę sutoktiniai vaikų tėvai vengia mokėti alimentus. Ir tose valstybėse neįmanoma padėti toms vienišoms moteriams. Todėl aš e, norėčiau paklausti ir kartu pateikti pasiūlymą, kad e, šiame pranešime būtų akcentuojamas e, toks dalykas, kad būtina pritaikyti tam tikras socialinės sistemas. Tai būtent E, sutoktiniai e, tėvai dirba juodoje rinkoje ir jie neuždirba jokių oficialių pajamų ir skiria visas savo lėšas naujoms savo šeimoms, o jų buvę, buvusių šeimų vaikai e, lieka likimo valiai. Tai yra tikrai sudėtinga problema. Paprastai E, motinos e, yra e, tos buvusios sutaktinės, žino, kur dirba jau buvę vyrai, tačiau jos negali, remdamosios atitinkamais priemonėmis, išreikalauti tų alimentų. Todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vyrai paprastai uždirba daugiau, o vienišos moteris jos gyvena skurde. Todėl tam e, turėtų būti sukurta tam tikra informacijos sistema, e, kaip e, išreikalauti, išieškoti tas lėšas, tuos alimentus. Ir tai yra labai svarbus, svarbi užduotis ir aš norėčiau tai pabrėžti, būtent atkreidamas į tai, ką pasakyta. Ačiū Šimanskiai, ponė Zaborska. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus tokį dokumentą. Tema labai artima man, nes e, per praeitą parlamento kadenciją aš buvau šių komitetų ir Europos parlamento pranešimo apie moterų skurdą ES autorė. Pirmą kartą Europos parlamentas tada priėmė tokio pobūdžio pranešimą. Ir aš norėčiau sakyti du komentarus. Mes kalbėjome apie tai, kaip vienišos motinis, išsiskyrusios motinos e, e, gali lengvai nukentėti nuo skurdo, kaip ir vyresnio amžiaus moteris abiejų šių grupių atveju, mano nuomonė, moteris e, patenka į skausmingą skurdą dėl to, kad visuomenė nepripažįsta jų motinystės vertės, to, ką jos padarė visuomenė vertės. Vyresnio amžiaus moteris neretai būna išauginusios keletą ar netgi daug vaikų, kurie dirba darbo rinkoje. Tačiau pačios moterys negalėjo daug metų dirbti ir tai įtakojo jų pensijų dydį ir išau, iš, išaugino gyvenimo skurdė pavojų. Dėl vienišų motinų jos susiduria su dilema. Ar jos gaus darbą, ar gaus menkai apmokama prastos kvalifikacijos darbo vieta dabar ypač krizės metu? Ar jos sutelks dėmesį į vaikų priežiūrą, nes šeimoje nėra daugiau kam prižiūrėti jų vaiko ar vaikų? Manau, kad jeigu motinoms būtų teikiama daugiau paramos, jos neturėtų imtis e, tų negarbingų, prastai apmokamų darbų. Dar vienas aspektas. Jeigu norime, kad tos moteris pradėtų dirbti, turime užtikrinti, kad jos ne liktų skurde ir dirbtų tuo pat metu, nes mes matome, kad neretai moteris dirbančios mažai apmokamą darbą e, dirba, augina vaikus, bet vis tiek kartu su vaikais gyvena skurde. Todėl aš nemanau, kad užimtumas yra garantuota išeitis iš skurdo. Nereikia apsiriboti tik grinų darbos vietos suteikimu. Pajamos turi būti pakankamos šeimai išlaikyti. Mes galime matyti, kaip e, žmonės mūsų visuomenėje, vyrai ir moterys anksčiau dirbė, bet e, uždirbė labai nedaug, dabar patenka į skurdą ir socialinę atskirtį. Dar kartą ačiū ir sveikinu parengus tokį dokumentą. Ačiū. Dabar pasiklausysime komisijos nuomonės. Taigi suteiksiu žodį poniai Pai. You, um, Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu esu kartu su kitomis kolegomis iš socialinės um, įtraukties direktorato. Taigi visi mes norėtume padėkoti pranešėjai, parengus pranešimą ir atkreipus dėmesį į tai, kad skurdas turi moters veidą. Daugiausia moters veidą, nes kalbėdami apie žmonės gyvenančius skurde, dažniausiai kalbame apie moteris. Lyčių lygybės strategijoje mes akcentuojame šį dalyką, ypatingai prioritete, kur kalbama apie ekonominį nepriklausomumą, atkreipėme dėmesį į tai, kad tai, kaip moterys ir vyrai kenčia nuo skurdo ir socialinės atskirties yra skirtingi dalykai, moterys susiduria su didesnė skurdo rizika dėl įvairių priežasčių. Taip pat akcentuojame prioritetinėje srityje, e, kalbant apie kovą su nevienodo atlyginimu. Bandome panalizuoti, kaip darbas nepilnu etatu ir darb, trumpalaikės darbo sutartys padidina nevienodas, nevienodus atlyginimus e, dar labiau sąlygoja tuos nevienodus atlyginimus. Na ir strategijoje 2020, kalbant apie skurto mažinimo e, siekius ir iniciatyvas dėl skurdo, čia labai daug dėmesio reikia skirti moterų skurdu. Tai nereiškia, kad nesprendžiame vyrų skurdo ir visų gyventojų skurdo e, priežasčių, bet manau, kad ypatingai čia turėtumėme atsižvelgti į lyčių perspektyvą. Na ir norėčiau keliais žodžiais dar ne, nepritarti tam, kad reikalinga moterų teisų hartija Europoje. Aš manau, kad, na, diskutavome apie tai ir anksčiau ir, na, žinau, kad yra parlamentarų, kurie reikalauja tokios hartijos ir komisija patvirtino Europos moterų teisų hartiją, kuri yra mūsų darbo pagrindas. Mes manome, kad labai svarbu užtikrinti teisės uh, tam, kad teisės aktai būtų tinkamai gyvendinami, kad būtų galima sustiprinti tas teisės. Ir aišku, e, motinystės atostogų direktyva yra labai svarbi, kuri bus aptarta EPSCO taryboje kitą savaitę. Tačiau Europos komisija nemano, kad reikalinga moterų te, Europinė moterų teisų hartija. Aš tiesiog noriu dar kartą tai paminėti. Na ir dar kartą pa, pasveikinti pranešėją, parengus gerą pranešimą. Labai ačiū. Toliau žodis poniai Plam. Baigiamiesiams komentarams, prašau. Mulțumesc foarte mult. Am uh, ascultat cu mare atenție. Aš atidžiai išklausiau visų pasisakymų. Ir komisijos atstovė žodžių ir norėčiau visiems jiems padėkoti. Uh, už jų pozicijas, aš juos atsižvelgsiu. Na ir kalbant apie pažydžiamiausias grupės, kurios yra minimos pranešime, čia galvoje turime vienišus tėvus ir pranešime į tai atsižvelgiame, tačiau manau, kad, reikų, kad reiktų dar paminėti kitą kategoriją - moterų imigrančių kategoriją. Mes anksčiau kalbėjome, aptarėme ponios Jerokos pranešimą apie Europinę Romų e, integracijos strategiją. Taigi yra nemažai aspektų, kuriuos reikia įtraukti. Na ir aišku, kalbant apie darbą ir da, įvairias darbo sutartis, kurias paprastai pasirašo moterys, tokios sutartys yra tiesiogiai susijusios su socialinės rūpybos sistemomis. Kažkas kalbėjo apie motinystės atostogas anksčiau. Aš galiu pasakyti, kad yra valstybių narių, kur motinystė, už motinystę yra baudžiama. Ir tai turi tiesiog nesitakos pensijų sistemoms. Pavyzdžiui, Rumunijoje 85 procentai išmokų motinystės pašalpų turi tako 7 procentams pensijų išmokoms. Na, o kalbant apie Europinę moterų teisų hartiją ir tai, ką, ką tik pasakė komisijos atstovė, aš kaip žmonių atstovė. Nes mes esame žmonių išrinkti atstovai, turime jiems atstovauti ir aš, kaip jau minėjau, norėčiau, kad būtų tarp komisijos ir Europos parlamento aptartas šis klausimas, nes kartu susėdę, padiskutavę mes galėtumėme uh, surasti geriausią sprendimą ir tai, visa tai yra piliečių naudai. Būtent dėl to ir užsimenu apie tai savo pranešime, nes ta hartija, moterų teisų hartija man yra labai brangus dalykas. Kalba čia eitų ir apie teisėkros paketą, ir geriausios praktikos pavyzdžius, kurie egzistuoja įvairiose valstybėse narėse. Taigi galime propaguoti tas aktyves priemonės, kad sumažintumėme, kaip sakė ponė Moran, skurdą arba išnaikintumėme skurdą. Turiuomenį moterų skurdą. Taigi aš laukiu jūsų tolesnių pasisakymų, pakeitimų. Na ir dar kartą pakalbėsime apie šį pranešimą. Tikiuosi, kad jis bus geras pranešimas padėsiantis mūsų piliečiams ir padėsiantis mums pasiekti strategijos 2020 tikslų. Ačiū. Tak, Mrs. Plum, och um, tidsplanen. Ačiū, ponia Plum. Tvarkaraštis yra toks. Gruodžio 9 diena, pakeitimo pateikimo terminas. Balsuosime komitete e, sausio 7 dieną, o kovo mėnesį plenarnėme posėdėje. Prie šio klausimo dar sugrįšime. Dabar einame prie kito darbo atvarkės klausimo. Ir prieš tai aš pirmininkavimą perdosiu mūsų pirmininkės pavaduotojai, poniai Morinšatė. Thank you. Merci. Donc je... Ačiū. Taigi dabar aš siūlau aptarti septintąjį mūsų darbo atvarkės klausimą, kuriame kalbėsime apie e, naujosios ES kovos su smurtu prieš moteris politikos prioritetus ir gairias. Ir kadangi aš su ponė Brit Svensson susikeičiau vietomis ir vaidmenimis, tai dabar e, jai suteiksiu žodį kaip poniai pranešėjai. Pone pra, Svensson paprašė, kad aš dabar e, papirmininkaučiau mūsų komitetui šiuo metu, kad ji galėtų visapusiškai atlikti pranešėjos vaidmenį šiuo klausimu. Taigi, nagrinėsime dabar šį pranešimą. E, Liepos 14 dieną koordinatoriai paprašė, kad būtų leista renkti e, pranešimą savo iniciatyvą apie naujos politikos prioritetus ir gairės, kovojant su smurtu prieš moteris. Šio sprendimo kontekstas yra toks. 2011 m. gegužės mėnesį Europos komisija pasiūlys nukentėjusiųjų dosie ir bus numatytas tam tikras ES veiksmų planas kovojant su smurtu prieš moteris. O mūsų tikslas - integruoti šį pranešimą į veiksmų planą, kurį skelbs komisija. Todėl šiandien Mes e, kalbame apie kovą su smurtu, e, kuris tas klausimas buvo akcentuotas praėjusią savaitę, kai pažymėjome kovos su smurtu prieš moteris dieną. O dabar perdodu žodį mūsų pranešėjai poniai Svensson, e, kuri pristatys pranešimo projektą. Prašom. Ačiū už suteiktą žodį. Ir visų pirma, aš irgi norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad buvo priimtas sprendimas e, renkti tokį pranešimą apie smurtą prieš moteris, e, lytimi pagrįstą smurtą. Aš labai džiaugiuosi, kad, mūs, kad aš esu paskirta atsakingąją pranešėją šiuo klausimu. Ši tema yra pagrindas užtikrinant lygybę bendrai. Be to, moteris e, gyvenime susiduria su smurto grėsme, persikojimų grėsme ir panašiai. Jeigu tokių reiškinių mes neišnaikinsime, negalėsime sukurti visuomenės, kurioje vyrai ir moteris turi vienodas galimybės. Todėl nepaprastai svarbu, kad dabar mes galime šį klausimą E, parengti. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad mūsų kolegos šiame komitete yra labai aktyvus šią temą ir mes kartu galime iš tiesų pasiekti ryštingų veiksmų ir sustabdyti tokį paplitusi smurtą. Ir e, aš esu optimistė, kad mums pavyks kažką padaryti. Ir ta, mane tame tik uh, įkvepia tai, kad parlamentas plenarinėme posėdėje 2009 metais priėmė rezoliuciją dėl smurto prieš moteris panaikinimo. Ir e, be to 2009 metais mes parengėme paaiškinimą raštu, dirbdami su UNIFAM, jos taip pat nori uh, E, pareikšti ne skurdui prieš moteris. Europos taryba šį klausimą taip pat nagrinėja, bet to yra priimta visa eilė jungtinių tautų rezoliucijų ir konvencijų. Nepamirškime, kad dar ir Europos komisija parengė veiksmų planą 2010-2015 metams, kuriame šis klausimas kelias. Žinome, kad Europos komisija ketina teikti gegužės mėnesį kitais metais atitinkamą pasiūlymą. Norėčiau pasakyti, kad aš pajutau labai stiprų norą bendradarbiauti ir ankstesnės pirmininkaujančios valstybės pusėje, ir dabartinėje, ir busimojoje. Aš matau, kad žmonės suvokia, kad smurtas pagrystas lytimi yra aktualus daugeliui ir tas klausimas keliamas daugelį institucijų. Todėl aš esu įsitikinusi, kad dabar mes visi kartu galime suvokti, kad laikas pribrendo ne tik diskutuoti šiuo klausimu, bet ir e, imtis faktinių, konkrečių e, pasiūlymų veiksmams, kad mes galėtume nutraukti smurtą pagrįstą lytimi. E, per pastarąjį dešimtmetį smurtas prieš moteris nuorat buvo diskutuojamas ir aptarinėjimas. Tačiau nepaisant tokio suvokimo, nebuvo imtasi jokių konkrečių priemonių, kurios e, būtų nutraukusios realiai smurtą prieš moteris. Todėl aš manau, kad dabar jau pasiekėme tą tašką, kai iš tiesų reikia tą padaryti. Norėčiau taip pat pasakyti, kad smurtas prieš moteris nėra tik tai reiškinys, nuo kurio kenčia e, pačios smurto aukos. Nei akimirkai negalime pamiršti, kad toks, nuo tokio smurto kenčia moterys bendrai. Moterys e, E, kurios nedalyvauja rinkimuose mūsų visuomenėse, nes e, nors ir žino, kad toks smurdas egzistuoja, moterų visuomeninis gyvenimas yra ribojamas, nes jos bijo smurto, seksualinių išpolių ir panašiai. Kiek jaunų mergaičių e, nedaro vieno ar kito dalyko, nes bijo rizikuoti pavyzdžiui, eidamos namo e, iš filmo, jos gali patirti tam tikrus išpolius. E, jų gyvenimai tampa riboti, e, jos neretai žino, kad turime gyventi suvokdamos, kad egzistuoja rizika. Vien dėl to, kad mes esame moteris. Ir Todėl negalime susitaikyti su tuo, kad toliau toleruojamas smurtas prieš moteris. Dabar aš galvoju, kad reikėtų pristatyti dalį pasiūlymų, kuriuos aš įtrauksiu į savo pranešimą. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad mano nuomonė šis darbas leis pasiekti solidarumo mūsų komitete nes aš žinau, kad tiek daug parlamentarų e, žino šio klausimo esmę ir aktyviai juo dirba, todėl mes galime tikėtis gero bendradarbiavimo. Pradžiai aš galiu e, pristatyti tarptautinius teisės e, pagrindus. Aš jau paminėjau jungtinių tautų darbą, įvairiausias konvencijas ir rezoliucijas. Taip pat aš norėčiau pabrėžti kitą teisės bazę, kuri egzistuoja ES viduje. Iš dalies lyčių lygybės klausimas e, gali būti traktuojamas kaip ES pamatinis principas. E, yra numatytos žmogaus teisės, kurios ES sutartyje yra esminė dalis, turiu galvoje žmogaus teisų hartiją, o dabar prie mus Lisabonos sutartį dar išaugo galimybės priimti bendrus sprendimus teisingumo srityje. Aš džiaugiuosi tai sakydama, nes dabar mes galime diskutuoti, kokiu priemoniu galėtume imtis. Mums nebereikia diskutuoti apie teisinį pagrindą, kadangi jau e, turime juridinę bazę, kuri leidžia mums toliau dirbti. Taip pat norėčiau pridurti, e, kad valstybės yra numačiusios atsakomybę įsikišti, kai individualūs asmenys e, organizuoja išpolius prieš kitus asmenys. Tokia galimybė egzistuoja ir mes ją privalome naudotis. Ir kalbėdami apie lyč, lyčių, lytimis pagrystą smurtą. Yra priimta ir Stokholmo programa, kurioje numatytos visos reikalingos priemonės e, mūsų galiai įgyvendinti, bet to e, galime imtis bendrų priemonių apsaugoti nusikaltimų aukas. E, jau šiandien anksčiau mes balsavome dėl Europos ar, e, apsaugos orderio. Tai yra darbas, kuris yra reikalingas tam, kad moterys būtų geriau apsaugotos nuo smurto Lytimi pagrįsto smurto apibrėžimas, aš čia pacituosiu jungtinių tautas, kurios sako, kad e, lytimi pagrįstas smurtas yra e, fizinis, e, seksualinis ir psichinis smurtas, darantis atitinkamą žalą. Ir tokio pobūdžio moterį, e, su, su tokio pobūdžio e, kančiomis susidurančios moteris e, turi būti apsaugotos viešai ir privačiai. Čia aš galėčiau pasakyti, kad smurtas prieš moteris, moterų priespauda, kaip individų priespauda, turi būti traktuojama e, kaip e, asmenė problema ir kaip visuomenės grupės problema. Turbūt jau nereikia vardinti koks yra lytimis pagristas smurtas, kokiu rušiu jis egzistuoja, visi puikiai tai žinome, kad ir kokioje valstybėje narėje gyventume. Mes jau net esame pripratę prie tokio pobūdžio nusikaltimų. Atsivertę bet kokį laikraštį, matome uh, pavadinimus straipsnių uh, teigiančius, kad moteris uh, žudomos. Neretai smurtas patirimas uh, labai artimų santykių kontekste. Uh, santokoje ir panašiai. Taigi visos tos e, smurto formos turi būti e, draudžiama, su jomis turi būti kovojama. Aš savo dokumente taip pat kalbu apie moterų teisės, turiu galvoje reprodukcinės teisės. Ir aš galiu tvirtai teikti, kad e, tokių e, faktų galima rasti daugybę. Negalima išskirti vieno veiksnio, kuris nulėmė tokio reiškinio egzistavimą. Mes turime vertinti visus įmanomus veiksnius. E, Lytimi pagrįstas smurtas yra ir visuomenės problema, E, visuomeniai toks smurtas daug ir kainuoja, turiu galvoje socialinių problemų kaštus, e, teisingumo sistemos, e, medicininės priežiūros kaštus. Be to suprantame, kad žmonės geriau galėtų suvokti, kiek smurtas kainuoja vieną valandą visose ES valstybėse narėse. 2 milijonai eurų savikaina jo yra. Ir kai pažiūrime į tuos e, skaičius, tampa visiškai aišku, kad būtent visuomenės problema yra smurtas prieš moteris. Tačiau esmė yra ta, kad šis lyčių lygybės klausimas yra vienas svarbiausių. Niekas negali gyventi jausdami tokią grėsmę visą laiką. Matome, kas atsitinka vaikams gyvenantiems tokiuose santykiuose. E, kokia yra tų vaikų tragedija, kai jie mato smurtu pagrįstus santykius, kovojančius tėvus ir kai mato savo akimis skurdą šeimoje. Nebeegzistuoja joks šeimos, jokia šeimos atmosfera, jokio šeiminio jaukumo nebelieka. O tokių vaikų yra nepaprastai daug, jų kasdienybė būna tokia. Ir būtent suaugusiųjų pasaulis yra atsakingas už tai, kad vaikai neturėtų gyventi tokioje realybėje. Santykiai artimuose santykiuose, smurtas palaikant e, artimus santykius. Čia irgi aš paminiu, kaip kenčia vaikai. Aš čia paminiu, kad neretai smurtas yra traktuojamas kaip privatus būto reikalas. Pavyzdžiui, kai šeimos nariai susikivirčia ir panašiai. Bet aš labai noriu tvirtai pabrėžti, kad tai be bejonės nėra privatus asmeninis dalykas. Tai yra klausimas, kuris turi rūpėti visai visuomeniai ir už tai yra atsakinga visuomenė. smurtas palaikant artimus santykius e, turėtų būti siejama su kontrolė, izoliavimu, tais atvejais, kai e, tokie smurtiniai atvejai fiksuojami arba kai jaučiama grėsmė. Ir moterys neretai pačios pradeda save vertinti kaip e, visiškai beverčius pasitikėjimo neturinčius. E, neturinčias būtybės, nes jos visą laiką susiduria su tokiu vertinimu, kad jos nėra nieko vertos. Todėl labai svarbu, kad e, tokie nusikaltimai turėtų būti reglamentuojami pagal bendrus kodeksus, nes mesgi žinome, kad smurto palaikant artimius santykius aukoms e, būna labai sunku E, pateikti skundą prieš savo artimą žmogų. Be to, e, joms nuolat kyla ta pasikartojanti grėsmė ir tada jos neretai tą savo skundą atsijima. Ir tada pažeidimas ar nusikaltimas nebėra traktuojamas kaip nusikaltimas pagal e, bendrą sutarimą. Taip pat aš norėčiau paminėti E, kokia yra moterų turinčių, pavyzdžiui, judėjimo sutrikimų e, padėtis. Kiek mažai galimybių save apsiginti jos turi tokiuose santykiuose. Bet to prisiminkime, kad yra daug moterų, kurios gyvena išnaudojamos, e, moterų, kurios gyvena siubingomis sąlygomis. Taigi moteris, kurios kenčia dėl kitų priežasčių, yra dar sudėtingesnė aplinkybėse apsiginti nuo smurto. Ir būtent tada visuomenė turėtų įsikišti ir leisti sureguliuoti jų padėtį. Aš galvoju apie ES institucijas ir manau, kad mes labai menkai suprantame, kokia iš tiesų yra situacija kai kuriomis aplinkybėmis. E, turiu galvoje e, seksualinius išpolius. Aš savo pranešime apie tai irgi kalbu, kadangi seksualinė prievarta e, greuna pavienių moterų gyvenimus nepaprastai smarkiai. Ir neretai e, tai yra susiję su moterų paniekinimu, jų orumo paminimu. E, jos e, E, be to, e, šiame pranešime aš kalbu apie e, moterų lytinių organų žalojimą ir priversinės santokas. Ir tikiuosi, kad šiuose srityse taip pat mes galėsime bendradarbiauti, kad sukurtume konkrečių pasiūlymų tam, kad būtų pažabotas toks spurtas. Jau anksčiau esame balsavę dėl direktyvos pasiūlymo dėl žm prekybos žmonėmis Labai džiaugiuosi, kad e, ta direktyva susilaukė tokios tvirtos paramos. Ir aš asmeniškai manau ir labai norėčiau, kad e, kalbant apie priekybą žmonėmis ir prostituciją, būtų e, pasitelkta, pasitelktos žinios ir apie skirtingų valstybių narių konstitucinę sandarą ir kaip e, vyksta e, sekso vergų prekyba. Visa tai yra tarpusavyje susiję. Tačiau kol kas mes neturim pakankamai mokslinių tyrimų, išvadų ir negalime nieko įrodyti. Todėl aš manyčiau, kad čia reikia daugiau tyrimų atlikti, daugiau studijų, kad geriau tą sritį suprastume. Vėlgi, manau, kad tai turi būti numatyta bendroje teisės sistemoje. Būtina užtikrinti, kad nukentėjusiai ir aukos turėtų galimybę susilaukti teisininkų paramos. Kad ir kokia būtų situacija, galbūt, gale galbūt jos patenka į teismą, jos vis tik turi turėti galimybę pasitelkti advokatą. Labai svarbu e, smurto aukoms e, bendradarbiauti su juristais. Mes kalbame apie geresnį bendradarbiavimą tarp institucijų. Aš turiu galvoje labai konkrečias institucijas. Pirmiausia, teisingumo institucijas, nukentėjusių apsaugą, policiją, socialinės tarnybas. Aš tikiuosi, kad policijos administracija turi tam tikrus tekstus, vadovus, kaip tokio pobūdžio nusikaltimus nagrinėti. Aš tikiuosi, kad mes kartu sugebėsime sukurti tokį bendrą vadovėlį, kurį galėsime panaudoti teisingai išspręsdami šią problemą. Tam, kad sukurtume tokį gerą vadovą policijos institucijoms, turime atsižvelgti ne tik į nukentėjusių teisės ir apsaugos poreikį. Manau, kad mes galėtume E, tokį vadovą pasitelkti ir prevencinėms priemonėms, nes kuo daugiau mes surinksime žinių, tuo daugiau prevencinių veiksmų galėsime pritaikyti. Labai greit baigsiu ir galėsim pratesti diskusiją, bet aš taip pat norėčiau paminėti, kad aš e, pranešime siūlau, kad valstybės narės imtųsi iniciatyvos sukurti būsto apsaugą Nu, smurto nukentėjusiesiems. Aš siūlau, kad e, būtų sukurti e, tam tikri e, nukentėjusiųjų prieglopščio namai, galbūt netgi iki dešimties tūkstančių žmonių juos galėtų būti patalpinta. Bet mes suprantame, kad toks būstas yra būtina prielaida daugeliu moterų ištrūkti iš tų smurtinių artimų santykių. Tai yra būdas susirasti apsaugą. Ir per, o tokiuose institucijose turėtų dirbti kvalifikuoti darbuotojai, kurie suprastų, su kuo jie turi dirbti, kad jie galėtų padėti visais įmanomais būdais, įskaitant ir juridinę prasme. Galiausiai mes neretai kalbame apie pagalbos telefono numerį, ypač kai kalbame apie priekybę žmonėmis ir panašiai. Aš manau, kad toks bendras telefono numeris yra reikalingas tiems žmonėms, kurie kenčia nuo lytimi pagrysto smurto. Labai svarbu, e, kad būtų surašytos aiškios darbo instrukcijos žmonėms dirbantiems e, tokiuose telefono įstaigose. Turime sukurti visą reikalingą informaciją ir ją skleisti. Internete, pažiūrėjau, būtų galima tą daryti, kad žmonės suprastų, kokiu pagalbos ar apsaugos galimybių jie gali tikėti skirtingose valstybėse narėse. Baigdama, aš e, galiu e, pasakyti, kad e, turime vertinti tokių nusikaltimų traktavimą. Mano nuomonė, tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir jie turi būti traktuojami taip, kaip, ta, kokie jie yra. Aš tikiuosi, kad mes galėsime e, pasiūlyti žmonėms tam tikrą e, konsultavimosi terapiją ar kitokią psichologinę pagalbą, kad e, užkirstume kelią tokiam destruktyviam elgesiui. Ir be to turim ieškoti galimybių galbūt e, išspręsti problemas prieš joms patenkant į teismą. O jeigu to nepadaroma, tada e, nusikaltimai turi būti vertinami pagal jų sunkumą. Aš galiu pakartoti, kad mes turime nutraukti tylą apie tokius nusikaltimus. Ir dabar aš esu įsitikinusi, kad vyksta labai daug diskusijų, konferencijų, mes didiname visuomenės samoningumą apie tokį smurtą. Mano nuomonė, labai svarbu tai tęsti. Norėčiau taip pat pasakyti, kad dabar, kai jau pristačiau pranešimą, jaučiu, kad labai daug kalbėjau apie moteris nukentinčias nuo smurto Taip, moteris dažniausiai kenčia nuo lytimis pagristo smurto, bet e, taip pat būtina pabrėžti, kad moteris yra kur kas dažniau e, tokios smurto aukos. E, turime suprasti, kad yra daug moterų, kurios gyvena smurtaujančiose artimuose santykiuose. Mes joms turime pademonstruoti, kad egzistuoja galimybių išeiti iš tokių destruktyvių santykių. Mes turime parodyti tiems moterims, kad jos yra stiprios, kad jos gali susikurti savo geresnius gyvenimus savo ir, e, ir, ir kaip ir savo vaikams. Taip pat aš norėčiau akcentuoti, kad kai mes kalbame apie lytimis, pagry, lytimi pagrystą smurtą, mes stengiamės uh, e, įrodyti, kad yra įmanoma išeiti iš tokio, po, tokių santykių, yra galima susikurti geresnį gyvenimą ir tiesioginį nuo to kenčiančiams moteriams ir joms vaikams. Todėl aš tikiuosi, kad mes tą kartu ir padarysime, kai diskutuosime šį klausimą. Labai ačiū už tai. Aš, kaip jau anksčiau sakiau, labai tikiuosi glaudos bendradarbiavimo su kolegomis, su komisija, e, nagrinėjant šį klausimą. Ačiū. Merci, madame le rapporteur, de. Dėkoju poniai pranešėjai už pasisakymą. Dėkoju už atliktą darbą. Labai išsamei pristatėte temą su dideliu įsitikinimu. Na, yra nemažai norinčių pasakyti. Pirmiausia, ponia Garcia Perez pasisakys, po to ponia Bilbao. Prašau, ponia Garcia Perez. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Estrela yra šešėlinė pranešėja nuo socialistų frakcijos, tačiau dėja negalėjo atvykti į komiteto posėdį šiandieną, nes išvyko į kitą posėdį, taigi paprašė, kad aš užduočiau klausimų poniai Britai Svensson. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ją už, um, atliktų, už atliktą darbą. Tas darbas yra svarbus ne vien tik tai dėl suvaidinto vaidmens, bet ir dėl to, kad viskas buvo padaryta su dideliu įsitikinimu. Na ir e, mūsų komitete nekarta buvo keltas klausimas, būtent, kad reikia ryštingiau kovoti su lytiniu smurtu. Toks smurtas kyla dėl to, kad visuomenė yra daug neligybės. Ir aš manau, kad tai turėtų būti mūsų varomoji jėga šiame darbe. Moterys yra smurto aukos. Paprasčiausiai dėl to, kad jos yra moterys ir kai kurie vyrai mano, kad jie yra viršesni už moteris. Na ir man atrodo, kad toks smurtas turi būti analizuojamas labai įvairiapusiškai. Pranešime yra siūlomas teisinis pagrindas pagal Lisabono sutartį ir aš manau, kad svarbu tai paminėti, turint omenyje ES kovą su lytiniu smurtu. Galėjome laikytis na, skirtingų požiūrių, tačiau, na, aš manau, pasirinktas variantas, direktyvos variantas yra teisingas yra nemažai skirtingų teisės aktų skirtingose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Ispanijoje yra įstatymas prieš lytinius nusikaltimus ir ten aiškiai yra teigiama, kad tai yra nusikaltimas, nusikalstama veika ir yra numatytos priemonės, kaip būtų galima kovoti su tokiu reiškiniu. Tačiau yra kitų valstybių, kur taip dėja nėra. Ir mums reikalingos dėl to bendros priemonės, reikalinga kaupti bendrus duomenis, nes jie irgi labai svarbu pranešėja minėjo ekonominį lytinio smurto poveikį ir aš manau, kad tai irgi yra svarbus dalykas, į kurį reikia atsižvelgti. Tame analitinėme darbe mums reikalingi suvestiniai duomenys, patvirtinti duomenys ES tam, tam, kad susidarytumėme bendrą vaizdą apie šį reiškinį. Ir aš manau, kad observatorijos teigimas, stebėsinos centros teigimas kovai su lytiniais nusikaltimais būtų labai apsvarstytinas klausimas. Na ir aš manau, kad tai būtų labai svarbu įgyveninant įvairias priemonės bei teikiant duomenis apie atliktas studijas ir kitus aspektus susijusius su lytiniu smurtu. Yra daug norinčių pasakyti, taigi aš gal tuomet ir pabaigsiu, tiesiog norėčiau dar kartą pasakinti pranešėją ir pasakyti, kad norime panalizuoti tam tikrus aspektus kartu su ponia pranešėja, kad jai pagelbėtumėme ir tikiuosi, kad balsavimai dėl apsaugos orderio ir kiti balsavimai, kurie vyko šiandieną, aš manau, parodė, kad moterys sugeba dirbti ir daryti pažangą, svarstant labai svarbius klausimus, kurios, kurie yra aktualūs visi Europo, visiems Europos piliečiams. Dėkuoju poniai Perez, dabar žodį suteiksiu poniai Bilbao, o po to kalbės ponia Čečkova. Prašau, ponia Bilbao. Ačiū. Pradžioje norėčiau pasveikinti pranešėją už jos pastangas, bandant e, parengti tekstą. Manau, kad e, svarbu pasakyti, kad kalbant apie politinius aspektus, turėtumėme įtraukti ir kitus elementus, tokius, kurie ne vien tik tai yra susiję su pačiu smurtu. Pone Garcija šiek tiek jau apie tai pakalbėjo. Jeigu mes, moterys, kenčiame e, nuo smurto, tai matyti taip yra dėl to, kad visuomenė yra daug neligybės. Ir mes turime, turime panalizuoti, kodėl yra tos neligybės tiek daug. Ir po tokios analizės pamatysime, kad yra daug sričių, kur mes e, sąmoningai ar nesąmoningai veikiame. Ir dėl to kyla smurtas mūsų visuomenėje. Na ir dėl to Baskų šalyje mes patvirtinome teisės aktą, įstatymą, įstatymą, kur reikalaujama lygybė tarp vyrų ir moterų. ir yra susitarimas bendras, kodėl kyla smurtas ir kokiamis priemonėmis būtų galima bandyti su juo kovoti. Na ir kalbant apie rezoliucijos tekstą, Aš jau išdėšiau savo nuomonę ir man atrodo, kad e, ta nuomonė šiek tiek skiriasi nuo rezoliucijos teksto. Na, kalbant apie iniciatyvas, aš manau, kad mums reikia pasistengti, kad e, išanalizuotumėme geros praktikos pavyzdžius, egzistuojančius kitose regionuose ar šalyse. Yra tokių stebėsinos centrų, kurie analizuoja lytinius smurtus lytinio smurto atvejus, yra tam tikrų telefono linijų, kur žmonės gali pas, paskambinti, informuoti apie tokius incidentus, taip pat, kad na, policija, socialiniai darbuotojai imtųsi tam tikrų veiksmų. Ir tai turi vykti koordinuotai, tam, kad teisininkai, sveikatos priežiūros specialistai, teismų specialistai, visi na, būtų informuoti apie realią situaciją. Taigi aš manau, kad reikia žengti dar vieną žingsnį, daugiau negu kad yra numatyta tekste. Na, tekste yra tam tikrų duomenų ir siūlymų, kaip būtų galima problemą spręsti, gan tokių racionalių pasiūlymų. Ir, na, aš manau, kad mes bendrai turėtume pasimokyti vieni iš kitų ir nepamiršti vyrų šioje situacijoje. Nepasieksime lygybės, jeigu nedirbsime kartu ir e, nenugalėsime lytinio smurto, jeigu nedirbsime su vyrais. Taigi reikia nepamiršti, kad vyrai taip pat turi būti įtraukti į šį darbą, jiems irgi tai bus naudinga. Dar vienas dalykas - duomenų kaupimas apie smurtą Labai svarbu statistinius duomenis turėti. Turime suvokti, koks yra problemos pobūdis, jeigu norime ją išspręsti. Na ir kalbame apie nemažai nužudimo atvejų. Aš norėčiau taip pat gauti duomenis apie vaikus, dukras, sūnus, kurie irgi žuva dėl būtinio smurto. Neseniai matėme kad e, yra duomenų apie vaikus, kurie yra nužudomi e, būtinio smurto atveju, ne tik motinos, bet ir vaikai. Taigi reikia, reikalingas kažkoks tai koordinuotas požiūris 21-ame e, amžiuje, nes matome, kad atsiranda įvairių porų, homoseksualų poros. Ir čia vėlgi matome panašaus smurto praiškų kaip ir heteroseksualiuose šeimose, porose. Taigi reikia pamastyti apie tai, kaip būtų galima spręsti ir tas naujas e, situacijas, tos naujus reiškinius. Yra taip pat vietos tinklų, vietos e, savivaldybių kažkokių tai asociacijų. Baskų regione per vietos tarybų savivaldybių tokias asociacijas mes e, suradome būdų, kaip būtų galima pasiekti pažangos visame regione. Taigi aš pritariu, kad smurtas sukuria daug žalos. Na, o mes, parlamentas, matyt, galėtumėme prisidėti per konkretesnius instrumentus. Reikalinga parama moteriams, bet šalia to reikia spręsti ir kitas problemas. Reikia pamastyti ir apie teisininkus, apie teisės tarnybų pagalbą, taip pat kaip policija sprendžia tas problemas. Tai yra problema, kurią sprendžiame, su kuria susidurėme faktiškai kasdien. Uh, Ir lab, kodėl tiek daug skundų moterys galiausiai atsijama? Pareiškimo atsijama. Yra socialiniai darbuotojai, moteriai žino, kaip parašyti skundą policijai, bet po to tuos skundus jos tiesiog atsijama. Ir kodėl taip yra? Matyt, yra ta priklausomumo problema, apie kurią reikia pamastyti. Bent jau iš pastarųjų mano girdėtų atvejų. Yra moteris, kurios susiduria su perdėm didelę apsaugą ir po to padavusios skundą dėl smurto jos jį vėliau atsijama. Taigi aš manau, kad reikia pasimokyti iš savo patirties ir detaliau apie viską pamastyti. Na ir pabaigai norėčiau dar padėkoti už puikų darbą, kuris yra labai detalus ir manau, kad dirbdamos, dirbdami kartu Europos parlamente mes tikrai prisidėsime prie moterų, geresnės moterų apsaugos nuo lytinio smurto ir užtikrinsime lygybę tarp vyrų ir moterų. Dėkoju poniai Bilbao, dabar žodį suteiksiu poniai Češkovai, o po to ponia Pliom kalbės. Dėkoju, a, chci především oslovit paní. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau e, kreiptis į ponę pranešėją. Pirmiausia norėčiau padėkoti, žinoma, jai už patį parinktą pranešimą. Nors aš šio komiteto narė jau ilgesnį laiką esu, tai yra viena iš tų nedaugelio temų, kurios man tikrai svarbios. Aš manau, kad tai yra ne vienintelė tema. Žinoma, nenorėčiau įžeisti kitų, čia pranešė, jų darbas taip pat svarbus. Tačiau aš manau, kad ši tema yra esminė. Tai yra būtent pagrindas, ką mes turėtume veikti šiame komitete ir ką mes turėtume e, signalizuoti išorę. Nes būtent čia kalbame apie smurtą prieš moteris. Ankstesnėme pranešime buvo pateiktos tam tikros nuomonės, kurios buvo susijusios su e, vienišomis motinomis. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad e, ši tema yra e, ne tik būtent ta tema, kurią, kurią mes turėtume kalbėti šiame komitete, tai yra esminė tema kuri turėtų mums būti pati svarbiausia. Aš manau, kad be to šitas pranešimas yra parengtas taip, kad e, jis yra puikus teisinis pagrindas. Ir tuo pačiu metu tos mintys, kurios pateiktos e, pranešime, yra aiškiai išdėstytos. Nepaisant to, aš norėčiau pateikti kelias pastabas. Aš e, jau girdėjau daug dalykų, ką pasakė panė pranešėja ir panė pirmininkė. Tai pirmiausia, kalbant apie reprodukcijos teisės apsaugą. Čia e, kaip e, pasaulio sveikatos organizacija tai apibrėžus yra. Čia aš, aš pritariu šiam dalykui. Aš manau, kad mes turime įgyveninti šią nuostatą būtent visose pranešimuose, kurie susiję su šia tema. Tai e, ir jūsų kalboje buvo paminėtas, ponė pranešėja, e, šis elementas ir manau, kad mes turime jį pabrėžti. Jeigu moteris e, nori būti laisva, tada ji turi teisę ir būtent šioje srityje spręsti apie savo sveikatą ir apie savo galimybės. Ir dabar dėl kitų aspektų aš norėčiau kelis punktus aptarti. Tai pirmas vienas dalykas Deja, aš Strasbūrė negalėjau klausimuose dalyvauti, nes tai buvo labai tokia audringa Strasbūro plenarinė savaitė. Tačiau aš norėčiau pasakyti tokius dalykus. Taigi, pirmas dalykas. Čia matote šeš, še, šešta dalis, šeštas papunktas. Čia aš nelabai e, sutinku su šio papunkčio, nes e, e, jeigu aš e, įtikinčiau mūsų komitetą prisijungti prie manęs, tai mes pateiktume pakeitimą. Tai būtent mes nustatytume mažiausią struktūrų kiekį. E, mes neturėtume tokie būti griežti šiame punkte. Kitas punktas yra septintas punktas. Čia jūs savo įžangoje pasakėte, kad kalbate apie prostituciją ir apie tai, kas buvo kalbėta e, pastarąją savaitę, kalbant apie prekybą žmonėmis, tiksliau kovą su prekyba žmonėmis. Aš apskritai esu įsitikinusi, kad mes e, ateityje turėtume uždrausti naudotis e, prostitučių paslaugomis, e, nes tokiu atveju e, tokiu atveju mes praktiškai nieko nepasieksime, nes prostitucija tada pasislėps šešėlyje ir tos aukos šioje srityje bus dar didesnės, nes būtent nusikaltėliai norintys pasinaudoti prostitučių paslaugomis turės tai mokėti didesnę kainą ir e, tai bus slaptas dalykas. Čia... E, bet kokiu atveju aš norėčiau padėkoti už šį pranešimą. E, tačiau, kalbant apie e, e, smurtą artimų santykių srityje, čia iš tiesų e, aš su šiuo fenomenu nesu taip smarkiai susipažinusi. Tai A, tai iš esmės aš norėčiau netgi pajokauti, man dėl to priekaištauja mano partneris namie. A, tačiau e, iš esmės tai neturėtų būti e, laikoma baudžiamuoju nusižengimu. O tiesiog tai yra tam tikras mm, susitarimas šeimoje, kai aš verčiu jį, sakykime, dirbti kažkokius darbus. Tai iš tiesų pokštas. Bet bet kokiu atveju aš norėjau praskaitinti atmosferą ir e, baigdama norėčiau padėkoti už šį pranešimą ir norėtume vis dėlto e, daugiau dėmesio skirti ateityje šiai temai. Merci, Madame Českova. Ačiū, ponė Českova. Toliau, ponė Plom. Prašedinta, e, Vraus. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, kadangi esu labai E, dėkinga už jos požiūrį. Man ši tema taip pat labai aktuali. Galiu pasakyti, kad praėjusią savaitę Rumunijoje buvo pradėta apie e, kompaniją, kuri vadinasi būtinis smurtas smogia mums visiems. Šis reiškinys auga, plinta, kadangi didėja socialinė neligybė. Ne Tačiau žinoma, ekonominė ir finansinė krizė taip pat labai ženkliai prisidėjo prie šio reiškinio išsiplėtimo. Kodėl aš tai sakau? Kadangi nepaisant to, kuris šeimos narys netenka darbo, e, daugeliu šeimų e, pradingsta pragyvenimo šaltinis ir žmonės tampa agresyvesni, net linksta smurtauti. Mano nuomonė, smurtas prilyksta žmogaus e, vyro ir moters pagrindinių teisų paminimui. Tai yra išpolis prieš ateitį. Išpolis prieš ateitį, nes e, šeimoje ar e, poroje, kur kovos ir ginčiai yra nuolatiniai, vaikai kenčia labiausiai. Ir vaikai yra tie, kurių ateitis nukenties. Smurtas yra afektas ir mano nuomonė. Skurdas yra viena iš jį pagrindžiančių priežasčių. Apie tai aš kalbu ir pranešime, apie kurį anksčiau kalbėjome. Kitas dalykas yra išsilavinimo stoka, mano nuomonė. Štai Rumunijoje yra surinkta statistika, yra statistikos ir Europos lygių, tačiau statistika yra tik vieno reiškin, šio reiškinio viena pusė. Nes labai daug smurto aukų neturi drąsos kreiptis į policiją ir pranešti apie nusikaltimą. E, jos neturi drąsos pranešti e, valdžios institucijoms apie tai, kas vyksta. Todėl aš galiu pasakyti parlamentarams, be tų konkrečių finansavimo priemonių, be prevencijos kampanijų ir prieglopščių kūrimo kaip kad jūs kalbėjote, bei įvairiausių psichologinių tarnybų kūrimo ir integravimo į darbo rinkas tarnybų kūrimų, konsultacijų vaikams e, tarnybų kūrimų. E, yra reikalingų kitų priemonių. Kaip žinia, yra prieglošių, kur ir moteris, ir vaikai gali apsigyventi. Praeitą savaitę aš lankiausi viename prieglaudoje prie pati. Valstybės narės turėtų finansuoti nevyriausybinės organizacijas, kurios atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį kovojant su ar mažinant smurto padarinius prieš moteris. Kaip aš jau sakiau, e, smurtas kaip reiškinys plinta. Norėčiau pasveikinti ponę pranešėją pasirinkus tokią poziciją ir Dėkoju Jums už Jūsų indėlį, kuris yra nepaprastai svarbus. Kalbant apie valdymą Europos lygių, e, Jūsų pranešimas bus labai svarbus. Ačiū dar kartą. Madame Zaborska. Ačiū ponė Plam, dabar ponė Zaborskai žodis. Uh, merci beaucoup, madame la présidente. Ačiū ponė pirmininkė. Aš nemanau, kad daug čia dabar man reikia kalbėti ir ilgai. Ir ponė Svensson, ir aš bendradarbiavome jau septynerius metus. Ir aš žinau, kaip aktyviai ji agitavo prieš smurtą, prieš moteris ir vaikus. Aš žinau, kiek gerų darbų ji padarė ir sveikinu ją parengus šį pranešimą. Pastaraisiais metais dažnai kalbėdavome apie smurtą prieš moteris. Daugelis valstybių narių investuoja į e, pagalbą nukentėjusiesiams tarnybės, bando pagerinti teisės aktus. Tačiau aš norėčiau išgirsti daugiau informacijos apie prevenciją. Galbūt net šiame pranešime galėtume apie tai kalbėti, kadangi 20 pastraipų tik viena užuomina į prevenciją padaryta. Aš pati esu gydytoja ir galbūt tai reiškia, kad prevencija man yra tarsi neatskiriama kūno dalis. Visiems gydytojams taip yra. Tačiau žinome, kad prevencija yra geriau negu gydimas. Pirmiausia dėl to, kad ji mažiau kainuoja. reikėtų galvoti apie tai, kokią finansinę naudą atneštų prevencinė, smurto prevencinė e, veikla. Be bejonės tai reikštų ir mažiau tragedijų, mažiau prarastų gyvybių ar sužalotų gyvybių. Pastaruoju metu Aš nebegirdžiu daug kalbant apie tai, kodėl smurtas prieš moteris kyla ir kokiamis aplinkybėmis jis pasireiškia. Kaip ponė Plum jau sakė, skurdas, alkoholis, narkotikai ir pavydas yra keturios pagrindinės varomosios jėgos patvirtintos priežastys, paaiškinančios iš dalies, kodėl smurtas prieš moteris e, egzistuoja. Manau, kad pagarbos moters orumui stoka taip pat turėtų įeiti į šį sąrašą, kaip ir vaiko orumui. Tačiau kai kuriomis aplinkybėmis smurtas prieš moteris e, tiesiog užaštrėja, jis tampa labiau tikėtinas. Todėl organizuodami kampanijas prieš smurtą prieš moteris turime sutelkti dėmesį į prevenciją. Yra įrodyta, kad vaikai augantys smurtaujančioje aplinkoje yra labiau linkę patys smurtauti. Baisu yra tai, kad mes negalime daugiau padaryti padėdami vaikams, kad tie vaikai nebebu, netaptų, smur, ne, nesmurtautų prieš savo partnerius užaugę. Ačiū. Merci. Avant de passer la parole. Dėkoju. Dabar žodis teiksiu komisijos atstovai, bet jeigu leisite, ponė pranešėja, aš norėčiau irgi keliais žodžiais aptarti temą ir pristatyti kelias mintis e, apie kovą su lytiniu smurtu. Pirmasis dalykas - mūsų tikslas pralaužti tylą, kadangi galiausiai negalima kovoti su smurtu, jeigu nežinome visų smurto aspektų. Na ir man atrodo, kad šis dalykas yra labai sudėtingas, nes negalima nieko nutylėti, reikia pralaužti tylą. Uh, tam, kad visi nukentėjusieji nuo smurto galėtų išsakyti tai, ką jie patyrė. Na ir tik tokiu būdu tai padarę mes galėtumėme turime taip pat suvokti, kad smurtas pasireiškia visuose, visose srityse, visuose visuomenės sluoksniuose ir dar sunkiau prasiskverbti į įvairius tos sluoksnius ir įvertinti problemos mastus. Nes yra tokių situacijų, kur smurtas yra akivaizdesnis ir yra tokių sričių, kuris nėra toks akivaizdus. Taigi tą padaryti, aišku, nėra lengva, tačiau jeigu norime iš esmės kovoti su smurtu, turime suvokti visus aspektus, turime pralaužti tylą ir prasiskverbti iki visų įmanomų sluoksnių, sričių, nors kartais e, tą padaryti ir nebus lengva. Kitas dalykas, e, kurį, ką minėjo ir dauguma kolegų, ypatingai ponė Zaborska. Labai svarbu, kad mes įvertinomėme, smurt, kokį poveikį smurtas daro šeimose vaikams. Nes gan dažnai ne, ne vien tik patiriama psichologinė žala. Vaikas nukenčia psichologinė prasme, kai smurtauja tėvai, bet dažnai tas, tie faktai pasikartoja, perduodami yra iš kartos į kartą. Toks polinkis smurtauti. Ir jeigu norime veiksmingai kovoti su šiuo reiškiniu, turime gauti statistinius duomenis, kurie leistų mums sekti situaciją. Ir reikalinga mums sekti, kaip, kaip tai vyksta. Ir užbėgti šiai problemai už akių. Jūs labai teisingai kalbėjote apie šios kovos, apie, apie smurto poveikį, bet, na, ir, kaip jūs ir sakėte, labai svarbu ir prevencija. Na, ir trečias dalykas, į kurį norėčiau atkreipti mm, visų dėmesį, būtent mūsų komitete galbūt, na, nėra lengva tą padaryti, bet aš manau, kad mums reikalingas integruotas požiūris šiuo klausimu. Tai reiškia, kad mes turime įvertinti situaciją, nes smurtas, taip atvirai įvertinti situaciją, nes smurtas pastaiko ne tik prieš moteris. Yra ir moterų, kurios elgesi tikrai labai agresyviai ir smurtingai vyrų atžvilgių. Taigi negalime tų dviejų dalykų atskirti. Na ir aš atsiprašau, kad apie tai kalbu, uh, Bet e, aš manau, kad šiuo momentu reiktų paminėti abi šias problemas. Yra tokių atvejų ir išsiskyrus šeimai tikrai įmanomas yra smurtas ir vyrų atžvilgių. atžvilgių. Yra smurtas prieš moteris, bet yra smurtas ir prieš vyrus. Ir aš žinau tikrai tokių atvejų, kada yra daromas psichologinis spaudimas vyrams, ypatingas psichologinis spaudimas ir aš manau, kad turėdami tokį bendrą integruotą požiūrį į vairias smurto formas, tokiu būdu tik tai mes galėsime imtis veiksmingų priemonių. Ir jeigu norime efektyviai kovoti su smurtu, aš manau, kad mes turime suvokti ir laisvanoriškai plačiai įvertinti šią problemą, ponė pranešėjai. Na ir paskutinė mintis. Įmantis konkrečių priemonių, apie kurias jūs e, kalbėjote, kurias jūs puikiai apibūdinote ir kalbėjote apie tuos prieglopšio namus. Aš manau, kad tokie prieglopšio namai irgi yra labai svarbi priemonė ir tikrai reikalingi tokie centrai, tačiau jie turi būti tinkamai finansuojami, nes jeigu jie neturi e, pakankamai išteklių, tikrai labai sunku bus e, vykdyti tinkamą kovos su smurtu politiką. Taigi, ponia Pik pasisakys Paik e, komisijos vardu, dabar prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, labai malonu. Man čia kartu su kolegomis iš Teisingumo generalinio direktorato mes atsiskaitome vicepirmininkiai poniai Reding, kuri jau yra pasisakiusi už tai, kad reikia kovoti su smurtu. Taigi generalinis direktoratas atsakingas už teisingumą irgi dirba kartu su mūsų generaliniu direktoratu. Sausio mėnesį mes jau būsime bendrame direktor, direktorate, taigi aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą, už jos įžanginį žodį, taip pat parlamentarams už jų pasisakymus. Na ir aš pritariu pranešėjos nuomonėje, kad lytinis smurtas nėra privatus dalykas. Aš manau, kad tikrai ES mastu tai yra pripažįstama, nors dimensija yra privati, tačiau poveikis yra viešas ir reikalinga vieša reakcija. Tikriausiai žinote, kad praeitą savaitę Briuselė vyko konferencija ir aš turėjau galimybę uh, išklausyti studijos pristatymo, studijos, kuri buvo parengta komisijos e, ir Europos parlamento užsakymų, būtent bandant suderinti nacionalinius teisės aktus su šioje srityje, taip pat buvo paskelbtas mano tarnybų pranešimas, ataskaita, vertinanti politikos priemonės, kurį mamasi valstybės nerėse kovojant su lytiniu smurtu. Ir tikrai buvo daug medžiagos pavyzdžių pristatyta visa ta medžiaga yra jums irgi perduota, taigi siūlyčiau susipažinti su ta medžiaga. Aš manau, kad pranešėjai irgi galės atsižvelgti į tuos studijų rezultatus, baigdama savo pranešimą. Na, labiausia krenta į akis tai, apie ką kalbėjom, yra praeitą savaitę ir apie ką buvo kalbėjama Junktinių tautų konferencijoje Pekine prieš 50 metų, kad nevienodai yra pasiskirstoma galiomis tarp vyrų ir moterų. Ir dėl to Kova su lyti, kovoje su lytiniu smurtu reikia platesnės lyčių lygybės strategijos, reikia taip pat, be kita ko, imtis ir konkretesnių priemonių. Pone Reding konferencijos darimo proga kalbėjo apie strategiją, e, įtraukiant įvairias priemonės, nukentėjusių apsaugą ir taip pat priemonės lyčių lygybės srityje, taip pat veiksmus, kurių imamasi pagal Dafnės programą Kova su lytiniu smurtu, kaip žinote, yra viena iš pen, vienas iš penkių lyčių lygybės strategijos prioritetų. Na, tai yra glaučiai susiję ir su kitais prioritetais, kaip jau minėjau anksčiau. Pirmasis prioritetas yra e, ekonominis nepriklausomumas. Moterims suteikdami ekonominį nepriklausomumą, ne, negalime nusiraminti, kad na, moterys jau nepateks į būtinio smurto situaciją, tačiau jos turės galimybę geresnę pabėgti iš tos situacijos. Ir žinome, kad priežasčių yra įvairių, yra įvairių aspektų susijusių su lytiniu smurtu, kaip pasireiškia tas smurtas ir kokie, kokia reikalinga reakcija. Mes žinome, kad lytinis smurtas nėra susijęs nei su viena klase, nei su viena grupė, nei su visuom, vienu visuomenės sluoksniu Ir yra, aišku, tokių visuomenės kategorijų, kurios yra labiausiai pažeidžiamos, romų moterys yra ypatingai pažeidžiamos. Aš susitikau su airių romų bendruomenės atstovais, kurie, na, tai yra klajojantis e, romai, kurie keliauja iš vienos valstybės į kitą. Ir Žinome, kad vat, štai tokiuose visuomenės sluoksniuose ta problema yra ypatingai aktuali. Na ir reikia atsižvelgti į tokias konkrečias visuomenės grupės ir spręsti to lytinio smurto problemą. Bet aišku, reikalingas ir platesnis požiūris ir labai sveikiname tą pažangą, kuri buvo pasiekta Europos taryboje rengiant konvenciją ir tikimės, kad iki kitų metų vidurio darbas bus beveik jau atliktas ir tai yra labai svarbu atsižvelgiant į darbą su valstybėmis narėmis tam, kad tos valstybės narės galėtų įgyvendinti galiausiai konvenciją ir žinau, kad diskusijose dėl konvencijos buvo daug kalbama apie taikymo sritį. Na ir pirmininkas teigia, kad kalbame vien tik tai apie, kalbame apie būtinį smurtą, smurtą prieš vyrus ir moteris būtinėje aplinkoje, tai gali būti ir vyriškas, ir moteriškas smurtas, e, kalba eina apie lytinį smurtą. Na ir Europos taryboje buvo pripažinta, kad valstybėse narėse yra labai skirtingų tradicijų, reikia kovoti su smurtu, su jo priežastimis, tačiau kalba pati ir terminai kartais matyt skirsis. Komisija pripažįsta ir tai. Apie tai kalbama ir tarybos išvadose, dar pirmininkaujant Ispanijai. Labai svarbu rinkti duomenis ir reikalingas kažko, kažkokie tai reikalingi bendri europiniai matmenys. Aišku, nėra lengva tą padaryti. Yra kažkokie rodikliai ES mastu taikomi ir yra Pekino veiksmų platforma, tačiau tai yra labai riboti rodikliai ir tikimės, kad galėsime parengti e, tokius bendresnius rodiklius ir ateityje galėsime pasitelkti ir lyčių lygybės institutą Vilniuje veikiantį ir jų ekspertus, instituto ekspertus tam, kad būtų galima parengti tuos rodiklius turime patys suvokti, ko mums reikia ES mastu. Aišku, pavojus yra tas, kad tiek daug norime sužinoti ir yra tiek daug įvairių matmenų susijusių su lytiniu smurtu, kad na, bandysime įvertinti viską. Ir na, tikiuosi, kad galiausiai susitarsime dėl to, kur, kurias problemas reikia įvertinti e, kiekybinę prasme parengti rodiklius ir sukaupti duomenys. Ir aš e, tikiuosi artimo bendradarbiavimo šio, šio klausimu su jumis ir sveikinu pranešėjai bei komitetą už tai, kad skiria laiko tam klausimui, kuris yra aktuolus ne tik moteriams, bet ir vyrams. Ačiū. Merci, Madame Pik, pour la commission. Dėkoju, poniai Paik. Dabar dar žodis teiksiu pranešėjai, poniai Svensson. Bus apibendinanti žodis. Vam tak. Labai ačiū visiems kolegoms Labai dėkuoju komisijai už suteiktą informaciją. Aš jau ženginėje kalboje sakiau, kad ši problema, lytimi pagristos smurto problema, yra susijusi su visa eile veiksnių. Ir aš manau, kad e, išklausiusi kolegų kad e, visi supranta, kad tai nėra vienas atskiras klausimas. Mes turim spręsti visą eilę susijusių klausimų. Be to daugelis kolegų tik patvirtino, kad toks smurtas yra susijęs su tuo, kad mes gyvename neligiavertėje visuomenėje. Ir todėl lyčių lygybės komitetui yra nepaprastai svarbu šį klausimą nagrinėti. Taip pat manau, kad visai eilė kolegų e, pamatė ir patvirtino, e, kad smurtas pasitaiko visose visuomenės grupėse. Tai yra susijęs su gale, su kontrole. Ir tai egzistuoja visose visuomenės sluoksniuose. Mes matome, kad kai kurie e, veiksniai e, gali būti nulementys. Čia buvo kalbama apie skurdą, alkoholį, nedarbą ir panašiai. Ir tuos faktorius mes galime kaip ir sušvelninti, bet taip pat turime e, pastebėti, kad smurtas egzistuoja visose visuomenės grupėse. Tačiau egzistuoja tam, yra tam tikrų atskirų veiksnių, kurie e, labiau įtakoja tą smurtą. Buvo kalbėta apie geros praktikos pavyzdžius ir geresnį bendradarbiavimą. Aš tikiuosi, kad galėsime e, e, žengti į priekį tuo klausimu. Daug kas pabrėžė, kad yra labai svarbu e, pasitelkti institucijomis, Europos lyčių lygybės institutu, kuris galėtų čia prisidėti. Aš labai norėčiau, kad mes galėtume kartu bendradarbiauti ir su ES pagrindinių teisių e, agentūra. Norėčiau pažymėti, kad ES pagrindinių teisių agentūra atliks, ketina atlikti labai didelę studiją, per kurią moteris tam tikrose valstybėse narėse bus klausiamos, ar e, jos yra susidūrusios pačios su smurtu ir labiausiai bus akcentuojama, kaip tos moteris išgyveno tą smurtą. Priklausomai nuo to, kokios priemonės egzistuoja skirtingose valstybėse narėse ir moteris pačios čia galės kalbėti ir galės nurodyti aiškes gairės, kryptis, e, kokia yra geriausia veikimo praktika. Keletas kalbėjo apie nevyriausybinės laisvanoriškas organizacijas. Čia e, kalbėjome pirmiausia apie nusikaltelių apsaugą ir e, galime tik dar kartą pabrėžti, kokį svarbų darbą visos tos nevyriausybinės organizacijos atlieka. Aš taip pat galiu pareikšti, kad tos nevyriausybinės ir savanoriškos organizacijos turi susilaukti visuomenės paramos. Mes negalime sutelkti, permesti atsakomybės tik tai e, laisvanoriškoms organizacijoms, kad jos e, dirbtų gelbėdamos e, nukentėjusių gyvybės ar gyvenimus. Mes patys turim jaustis atsakingi už visuomenę. Buvo paminėtas homoseksualų ir transseksualų e, patiriamą smurtą. Manau, kad apie tai savo nuomonėje taip pat reikėtų kalbėti. Kažkas pateikė klausimą, kodėl mm, atsijimami yra skundai. Būtent dėl to, kad tai taip dažnai atsitinka, aš noriu pareikšti, kad E, tokie nusikaltimai turi įeiti į bendrą e, nusikaltamą kodeksą. Kartais būna labai sunku suprasti, kodėl moteris atsima e, skundus, bet jeigu jos toliau susiduria su pavojim, toliau susiduria su rizika, jeigu jos neatsims to skundo, tai jos tą ir padaro. E, nes tos moteris praranda bet kokį savigarbos jausmą, pasitikėjimo savimi jausmą ir be to jos nuolat susiduria su tuo e, smurto pavojumi. Tokiu atveju yra labai svarbu visuomenėms imti atsakomybę ir aiškiai pareikšti, kad tai yra nusikaltimas, kurį, už kurį yra atsakinga ir visuomenė. Mes turime pasmerkti tokio pobūdžio smurtą kaip nusikaltimą. Aš e, E, aš susitiksiu su daugeliu moterų ir e, kolegėmis, su kolegėmis kalbėsime apie tai, kaip šį tekstą būtų galima pagerinti daugelie sričių. Čia mes kalbam tik pirmą kartą, tai yra pirmoji diskusija, pirmas projektas. Aš esu labai aktyviai nusiteikusi kartu su kolegomis bendradarbiauti ir mes suprantam, kad ne vienas iš mūsų negali rasti atsakymų į visus klausimus Ir vienas žmogus negali sukurti geriausio pasiūlymo. Tik tai dirbdamos kartu, dirbdami kartu, mes galėsime e, padaryti geras išvadas. Todėl noriu pasakyti, kad aš labai laukiu tolesnio darbo kartu su kai kuriomis kolegomis ir aš dėkoju už šiandienos diskusiją, kurioje aš pati labai daug ko pasimokiau. Ačiū. Merci, madame le rapporteur. Dėkoju pranešėjai. Galtinis pakeitimų pateikimo terminas yra nustatytas gruodžio 8 dienai, vidurdieniui, gruodžio 8 diena, 12 valanda, pakeitimams pateikti, ponios Svensin pranešimo projektui. Balsuosime komitete sausio 26-27 dienomis, na, o pranešimas plenariniam posėdžiui bus pasiūlytas 11 metų kovo mėnesį. Dėkoju ir dabar vėl pirmininkavimą perleidžiu poniai Svensonui. vidare på dagordningen. Toliau darbo tvarkė, kitas punktas, numeris 8. Jame kalbama už ES bendrą biudžetą, lyčių aspekto įtraukimą į tai. Aš e, galėčiau priminti, kad koordinatoriai priemė sprendimą, kad e, kadangi trūko laiko, buvo koordinatorių ponia Garsie Peres paskirta atsakinga už biudžeto klausimus. Ji turi panagrinėti ir šį pranešimą ir pateikti pasiūlymą dėl to, kaip turėtume toliau dirbti komitete, būtent su uh, 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Mes matome, kad Garsie Peres uh, E, yra atsakinga už šio klausimo svarstymą. Taigi aš dabar suteiksiu žodį poniai Karsijai Perės. Prašom. Muchas gracias, señora presidenta, y voy a intentar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tenksiuosi kalbėti trumpai, nes e, matau, kad jau pakankamai sugaišome šiandieną. Ir jau nebedaug yra parlamento narių, kurie dalyvauja posėdėje. Taigi čia kalbame apie nuomonę Mes jau e, anksčiau aptarėme šį klausimą, tačiau jis vis dar iki šiol aktualus ir jis yra prasmingas. Čia būtent kalbame apie tai, kad e, būtų pabrėžti du punktai. Jau e, kelis kartus mes kalbėjome apie supaprastinimą biudžetą, būtent apie tokį biudžetą, kur būtų atsižvelgta į visus lyčių lygybės klausimus. Ir taip yra jau pasiekta. Čia mes e, e, audito rūmus ir e, komisijai priminėme, kad sutartie dėl ES veikimo turėtų būti pabrėžtas lygiateisiškumas ir turėtų būti įgyvendžios atinkamos iniciatyvos šioje srityje. Tai būtent, kad su lytim susiję aspektai būtų, būtų jos atsižvelgta pačioje biudžeto prieimimo procedūroje ir taip pat kontroliuoja biudžetą e, naudojimą ir e, e, vykdant auditą. Taigi mes džiaugiamės tuo, kad atkreiptas dėmesys į moterų mokymą, čia Europos socialinis fondas kaip tik skiria lėšas šiai sryčiai ir taip pat buvo pateikti kiti pranešimai apie priemonių įvairių prieimimą, e, skatinant moterų lygitisiškumą visuomenėje. Žinoma, e, yra pakankamai jau patikta e, nuomonė ir projektų, tačiau ir, ir pranešimų, tačiau galim būti pateikti dar papildomi pranešimai, nes ši tema yra pakankamai svarbi ir dar neišsemta. Be to, kitas dalykas, pranešimai susijęs su tam tikromis veiksmų programomis darbo rinkoje. Reikia atitinkamų atrankos e, procedūrų, kaip būtų atrenkami projektai, e, kaip e, moteris būtų mokomos. Ir vis dėlto reikia atsižvelgti į realią situaciją ir atsižvelgti į tai, kad mūsų priemonės būtų pritaikytos prie realybės. Nes mes kalbame apie tai, kad moteris būtų lavinamos ir šviečiamos nes kitų atveju galbūt bus iškeliamos iniciatyvos, tačiau jos nebus įgyvenintos ir moteris negalės patekti į darbo rinką, nes jos neturės atitinkamo išsilavinimo, kuris e, būtų paklausus darbo rinkoje. Taip pat kalbama apie tai, kad mes apgailestaujame dėl to, ką audito rūmai pasakė savo metinėje ataskaitoje, tai būtent, kad e, nėra skiriamas, e, netinkamai yra sureguliuotas finansavimas DAFNE programai ir jis bus nutraukiamas. E, tačiau mes, mes norėtume iškelti tam tikras iniciatyvas e, susijusias su smurtu prieš moteris. Tai būtent kova prieš šį smurtą. Dar norėčiau pasakyti, kad gaila, kad kartais e, yra tam tikri aspektai įvairiose e, programuose, kurie nėra tinkamai įgyvendinami. Ir komisija turėtų atšvelgti į tai, kad e, programa būtų sukurta tinkama ir atitiktų poreikius. Ir baigdama norėčiau pabrėžti vieną punktą. Būtent jeigu įgyvendinamas biudžetas Tai turi būti atsižvelgta į lyčių klausimą e, ir nuo pat pradžių, o ne jau įgyvendinant projektą. Tai būtent turi būti e, pasirengiama į lyčių perspektyvą. Tai būtent turėtų būti jau rengiant biudžetą atsižvelgiama į tai. Ačiū. Asokės. Ačiū, ponė Karsija. Jūs aptarėt labai svarbių klausimą, kurio reikšmės turbūt net negalima nuvertinti. E, lyčių lygybės klausimas biudžete turi būti labai svarbiai atspindėtas, nes būtent tai biudžetas sudaro pagrindą mūsų galimybėms veikti. Taigi labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį komisijai, komisijos atstovui Galyros. Mike. Sorry. Yes, I would like to thank. Um... Atsiprašau. Aš norėčiau padėkoti poniai e, Garsijai Perės už e, parengtą nuomonės projektą. Čia kalbant apie biudžetą, kuris būtų susijęs su lyčių lygybės klausimu. Žinoma, tai yra svarbus klausimas, tačiau nereiškia, kad mes turėtume turėti skirtingus biudžetus susijusius su e, įvairiomis lytimis. Uh, ir kad turėtų būti daugiau pinigų e, išleidžiama vienai kuriai nors lyčiai, moteriams arba vyrams. Taigi, e, kalbant apie e, pranešimą, iš tiesų tai turėtų būti geresnis planavimas ir geresnis biudžeto gyvenimas viešajame sektoriuje ir kad būtų geriau kontroliuojamas mūsų viešos išlaidos susijusios su biudžetu. Taigi komisija pripažįsta, kad e, e, biudžetas turi būti susijęs su lyčių lygybės klausimu. Tačiau yra ir tam, e, tam, tikra, tam tikras tyrimas, kuris buvo atliktas keliose srityse, ypač, ypač būtent renkiantis metinio biudžeto prieimimui ir ten buvo atkreiptas dėmesys į lyčių lygmenį. Mes taip pat e, e, stengiamės renkti tokį biudžetą, kuris atsižvelgtų į lyčių lygybę, tai būtent e, skiriant finansavimą, pavyzdžiui, socialiniam fondui. Ir, žinoma, kontroliuojant tam tikrus projektų biudžetus, atrink, at, atrinkdami projektus. Tačiau, žinoma, mes galime atlikti ir daugiau šioje srityje. Dabar kalbant apie Mm, audito rūmų ataskaitą apie profesinį mokymą. Žinoma, mes mm, pritarėme šioms pastaboms. Ir mes stengiamės įgyvendinti tokią strategiją, kad būtų geriau įvertinami darbo rinkos poreikiai, būtų atlikta geriausia E, geriausiai vykdama atranka šito e, įžengiančių į darbo rinką asmenų poreikio. Be to, e, turi būti atkreiptas atkreipta dėmesys, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę už tam tikrą projektų atranką. Ir, žinoma, valstybės narėms turėtų būti suteiktos tam tikros gairės, taip pat valdysenos komitetai turėtų e, turėti geresnius atrankos kriterijus. Eh, Pone Garcia Perez, aš tik tai trumpai pasisakysiu, aš atsakysiu komisijai. Norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetas, žinoma, žino, kad e, su lytimis susiję aspektai yra labai svarbus. Ir čia kalbame net ne apie daugiau išlaidų, bet apie geresnį paskirstimą šių lėšų tarp vyrų ir moterų. Tai yra akivaizdu. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad e, aš nesu iš esmės biudžeto ekspertė. Todėl, nu, aš norėčiau e, komiteto sekretariatui norėčiau padėkoti ir komisijai už pagalbą. Ačiū, ponė Garsė Peres. E, gruodžio 18 yra pakeitimo patikimo terminas. Balsavimas komitete 26-27 e, sausio. E, atsakingame komitete bus balsuojama kovo 28 dieną. Toliau. Devintas punktas. Šiandienos komiteto darbo atvarkėje ir sveikinu mūsų komitete ponę Fioną Hall. E, malonu pasveikinti šiame komitete. Gausime informacijos apie lyčių aspekto įtraukimą į Europos parlamento vykdomą rinkimų stebėjimo veiklą. Pone Hall yra paskirta e, Europos parlamento rinkimų stebėjimo grupės pranešėja. Ji taip pat rengia tam tikras išvadas ir e, teikia informaciją apie tai. Taigi suteikiu žodį poniai Hall. Ačiū, kad pakvietėte mane šiandieną pristatyti tą ataskaitą. Kalba eina apie lyčių lygybės aspekto integravimą į stebėjimo misijas. Na ir aš norėčiau čia aptarti du aspektus. Pirmiausia, lyčių integravimo klausimas, kalbant apie Europoje rengiamas e, rinkimų stebėjimo misijas. Na ir taip pat lyčių lygybės aspekto integravimas į kitas rinkimų misijas. Atlikusi darbą apie Europos situaciją, turiu labai gero, gerų statistinių duomenų apie tai, kaip moteris dalyvauja rinkimų stebėjimo misijose. 2008, 2009 metais 30 procentų parlamentarų buvo moterys. Na ir pažvelgus, kiek moterys įsitraukia į rinkimų stebėjimo misijas, pamatysime, kad tai atitinka bendrą procentą. nepriklausomai parlamentarai stebėjo kaip paprasti nariai rinkimus, ar buvo delegacijų e, vadovais, ar buvo vyriausiaisiais stebėtojais, kuriuos skiria komisija, kurie yra atsakingi už visą stebėjimo misiją nuo pat e, pradžio iki pabaigos. Na ir visais tais atvejais matėme, kad mes, moterys, esame įtraukiamos įvairiais ligmenimis. Ir procentas yra panašus lyginant su apskritai moterų procentu Europos parlamente. Taip pat žmonės, kurie dirba rinkimų stebėjimo misijose, ilgalaikiai, trumpalaikiai stebėtojai, kurie yra pasamdomi komisijos daugeliu atveju, daugeliu, daugelio misijų atveju, ir aš pati tą mačiau savo akimis, maždaug pusė dalyvių yra moteris. Taigi aš manau, kad tai yra pozityvios žinios, kalbant apie stebėjimo misijas Europoje. Tačiau uh, Pažvelgus į moterų vaidmenį stebėj, rinkimų stebėjimo misijose tose valstybėse, kurios yra už Europos ribų, tuomet ten situacija yra šiek tiek kitokia. Sistemingai yra vertinamas moterų įtraukimas į tas misijas e, pastaraisiais metais ir tai yra daroma dviejais lygmenimis, kai stebėtojai vyksta į stebėjimo, atsiprašau, į rinkimų uh, vietą ir stebi, kaip yra, kaip yra registruojami rinkėjai, kaip yra na, tikrinami tik, lis, šitie sąrašai ir, ir, ir visa kita. Ir tuose e, dokumentuose yra užduodamas klausimas apie moterų vaidmenį balsavimo vietose ir kiek stebėtojų tokių yra moterys, kas yra atsakingas už vieną ar kitą rinkiminę apygardą ir taip toliau. Uh, Ir buvo šimtai tokių stebėjimo misijų atlikta įvairiose valstybėse ir buvo sukaupti duomenys. Na ir stebėjimo misijose bandoma įvertinti visą rinkimų kontekstą, politinę padėtį valstybėje. Taip pat bandam, bandėme toje analizėje rinkimų stebėjimo misijos ataskaitose proceso pabaigoje sistemingai dėmesys skiriamas moterų vaidmeniui parlamentuose ir tų valstybių vyriausybėse. Na ir čia situacija yra tokia mišri, kalbant apie rinkiminės apygardas, rinkiminės apylinkės, pažangos matome nemažai, netgi tose valstybėse, kur kyla problemų uh, dėl moterų bendrai traukimo visuomenį gyvenimą. Dažnai situacija yra visai nebloga, kalbant apie moterų traukimą į rinkimų stebėjimą rinkiminėse apylinkėse. Tačiau pažvelgus į moterų įtraukimą į politinius procesus bendrai, vertinant tuomet, matome, kad situacija yra labai įvairi. Na ir bendrai sutariama, kad moterys Labai ačiū už labai įdomų pasisakymą. Ta tema neregėtai svarbi. Čiagi kalbam apie demokratiją. Ir aš manau, kad šis darbų padalymas tarsi Europos Sąjunga e, pastato į kitą poziciją negu kitas šalis. Ir apibendrindama, aš džiaugiuosi, E, tuo, kad mes matome problemas egzistuojančią savo problemoje, neužsimerkėme prieš jas. Ir todėl mes galime stengtis pagerinti situaciją. Tokiu būdu galime padaryti įtakos ir kitoms šalims. Čia, e, čia aš turiu tokią santrauką mano aplankę, manau, kad ji yra labai įdomi ir aš siūlau, kad mes ją kartu aptartume ypač su tam tikrais komiteto nariais, kuriems tai labai rūpi, nes klausimas yra nepaprastai svarbus. Iš dalies, pagal tą santrauką mes geriau suprasime tos problemos bendrą vaizdą ir galėsim pagalvoti, kokios būtų įmanomas bendros pastangos. Labai ačiū už tą šiandienos pristatymą ir už medžiagą, kurią galėsime dabar pastudijuoti toliau iš komiteto pusės. Labai ačiū, ponė Hol. Mrs. Morenčia. Pone Morenčiato. Labai trumpai, nes jūs pažymėjote problemą, kuri yra nepaprastai svarbi. Ir aš e, manau, kad mūsų komitetas turėtų būti suinteresuotas išlaikyti labai tvirtą poziciją tą temą. Čiagi kalbame apie moterų vietą politinėse partijose. Aš e, pritariu tam, ką sakė ponė pirmininkė dėl demokratijos funkcionavimo ir moterų vietos e, veikiančioje demokratijoje. Bet e, ta moterų vieta demokratijoje pirmiausia įtvirtinama per moterų pozicijas politinėse partijose. Todėl mes turėtume čia būti labai ryštingi. Uh, yes, indeed. It's all. Well, so, sorry. <laughs> Uh, yes, indeed. Taip, iš tiesų tai yra vienas iš mūsų kaip stebėtojų klausimas, kai tik susitinkame su politinėmis partijomis. Kokių priemonių yra įmamasi, ar jų iš vis yra, stengiantis užtikrinti, kad moterims būtų deramai atstovaujama tarp kandidatų, kad moteris galėtų balotiruotis rinkimuose. Be abejo, nes parlamente nebus tiek moterų, kiek reikia, jeigu nepakaks kandidatų, kandidačių. kandidačių. Kaip jūs turbūt įsivaizduojate, taikomų priemonių e, diapazonas labai smarkiai skiriasi. Kai kuriuose šalise yra tiesiog paskirtos vietos moteriams, tam tikras procentas vietų yra skirta moteriams. Turbūt žinote, kad kitais atvejais e, bus e, tik tai nedidelė paskata suteikiama, pavyzdžiui, bus prašomas mažesnis užstatas iš moters. Tai galbūt atrodo kaip nedidelis dalykas, tačiau iš tiesų valstybėje, kur pinigai e, užstatui yra gana sunku rasti, tokia priemonė yra labai svarbi, jeigu užstatas yra mažesnis moteriams. Tai yra labai palankus žingsnis. Praktika valstybėse labai smarkiai skiriasi. Ir kalbėdamėsi su politinėmis partijomis tą akivaizdžiai pastebėjome. Visuomet bandome išsiaiškinti, ar yra imamasi kokių pozityvių priemonių bendrai, ar yra didinamas moterų bendradarbiavimas. E, egzistuoja dar ir kitas aspektas, kurį yra sunku išmatuoti. Kartais yra e, priemonių valstybėse užtikrinti tam tikrą moterų atstovavimo procentą, tačiau tos priemonės yra taikomos taip, kad moteris yra išstumiamos į nuošalę jos nepatenka niekada į pirmosius e, sąrašo, į pirmosius, į pirmasias sąrašo eilutes arba yra kandidatų komandos visai nežymioje vietoje. Ačiū, ponė Hall. Dabar matome, kad šiandienos popiečio darbo tvarkę jau išsėmėme. E, komiteto posėdį rytoj pratesime 9 valandą vėl balsuosime. Jau darbo atvarkės pakeitimus įvedėme. Ir šiandienos e, komiteto e, vardu noriu padėkoti sekretoriatui ir vertėjams. Susitiksim rytoj 9 ryto. Ačiū.